So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, mes jau vėluojame, tačiau e, salėje praktiškai buvome vieni, dabar jau matome, kad atėjo dar keletas kolegų. Tikiuosi, kad e, pane Rodberint ir pana Šliuter pritarė tam, kad darbo tvarkės keisti nereikia, ji yra patvirtinta tokia, kokia yra. Dabar pirmininko pranešimai. Norėčiau Jūs informuoti, kad galite kalbėti ir klausytis vertimo į visas kalbas, taip pat ir kruatų. Beje, nėra estų ir maltiečių kalbų, o visomis kitomis kalbomis galite klausytis vertimo. Ar nėra vertimo į anglų kalbą? Dar kartą galiu pakartoti. Taigi, yra visos kalbos, išskyrus estų ir maltiečių, beje, galite kalbėti ir kroatiškai. Norėčiau informuoti dėl RIS pranešimo. Antras klausimas bus sutrumpintas, nes taryba e, sustarė dėl bendros pozicijos, bendro požiūrio. Ir po Liepos pirmos dienos, kai prie ES prisijungs Kroatija, dar reikės šį dokumentą išversti ir į kroatų kalbą. Dar trečias pranešimas Šiandien balandžio 24 dieną vyksta e, seminaras nuo 13 iki 14.45 dėl naujagimių. Taigi, e, e, esate kviečiami dalyvauti tame seminare. Ketvirtas pranešimas noriu pasveikinti lankytojų grupę. Tai yra 14 studentų iš e, Briuselio e, už universiteto, kuris e, ir taip pat Briuselio instituto, kuris vadinasi Marie Haps. Taigi sveikiname juos. Toliau penktas pranešimas. Turime naują narį, Franko Romanį, mūsų komitete. Jis yra neprisijungęs prie jokios frakcijos narys ir e, jis e, tampa pilnateisiu šio komiteto nariu. Taigi tiek pranešimų. Dabar galime perėti prie protokolo. Tai yra gruodžio 17-18 dienos protokolas. Jeigu niekas neprieštarauja, protokolas patvirtintas. Na ir dabar galime eiti prie Dagmar Rotberent pranešimo dėl medicinos prietaisų. Šiam pranešimui skirta pusantros valandos, labai dosniai atseikėta, galbūt tiek laiko ir neprireiks. Vėliau kalbėsime ir apie Peter Lyze pranešimą, diagnostiką dėl in vitro medicinos prietaisų. Jeigu niekas neprieštarauja, aš siūlyčiau gal iš karto abu šios pranešimus ir aptarti. Visų pirma, teiksiu žodį pranešėjams, prašom. Ačiū pirmininkė, jeigu leisite. O čia prašau atleidimo iš kolegų ir vertėjų pusės norėčiau kalbėti angliškai, nes jis pranešimas parengtas angliškai. Kolegos, kaip žinote ir kaip žino šešėliniai pranešėjai, nesivyko tik vienas šešėlinis pranešimas, aš komisijos pranešimą priimu, nes e, matome, kad ten yra sakoma, reikia peržiūrėti tą dabar jau daugiau 20 metų senumo teisinę bazę. Aš manau, kad e, e, didelė dalimi in vitro pranešimas yra palankesnis negu mano, nes e, tekstas, kuris yra pateiktas komisijos, reikalauja pakeitimų. Iš pradžių aš pristatysiu e, kai kuriuos pakeitimus. Sakoma, kad reikia daugiau inovacijos inovacijos labui. Aš noriu, kad būtų užtikrintas greita, greitos galimybės naudotis tą techniką pacientams ir saugiai. E, taip, aš noriu, kad tai būtų padaryta greitai, nes yra bendrovų, yra įmonių, kurios klaidina ne tik eilinius piliečius, bet ir parlamento narius, e, apsimesdamos, kad mano pasiūlymas uždels e, šių naujų technologijų patekimą į rinką. Tai yra melas. Pacientų sauga yra kitas labai svarbus klausimas, dėl kurio mes visi sutarėme. Aš taip pat norėčiau, e, kad medicinos prietaisai, kuries bus pateikti į ES rinką, būtų pakankamai išbandyti realiai ir atneštų tikros naudos piliečiams. E, tai turėtų atsitikti prieš parduodant medicinos įrangus e, kaip naujovišką priemonę. Po tokios įžangos aš galiu pasiūlyti kai kuriuos esminius pakeitimus ir aš norėčiau uh, E, pristatyti kai kuriuos iš jų. Jie man atrodo svarbiausi. Noriu, kad man skirtas laikas būtų panaudotas efektyviai. Pirmiausia, e, medicinos įrenginių e, klasifikacija ir mastas. Aš pašykiu 5, 22 ir 140 pakeitimus. Noriu, kad nebūtų išbraukti biologiniai prietaisai. Įtraukiau 21, nes tenai yra, jame yra kalbama uh, apie tuos prietaisus, kurie e, leis e, rasti gerų sprendimų. E, pagrindinis klausimas e, - leidimas pateikti rinką 67-69 pakeitimas. Dabar yra piliečių informavimo sistema. Aš aiškiai manau, kad reikia atskirti prietaisus ir jų skirtingas kategorijas ir reikia iš kitos pusės pažvelgti į patekimą į rinką. E, visomis prasmėmis iš kitos pusės. Ir dėl saugumo, ir dėl jų išbandymo prieš naudojimą, dėl klinikinių duomenų, dėl galimybių patekti į rinką ir dėl atitinkamos institucijos suteikiančios leidimą teikti į rinką kompetencijos. Aš e, siūlau sistemą, kuri e, kai kuriuose sritise leis taikyti centralizuotą procedūrą, kitur necentralizuotą. E, tik klasifikuotieji prietaisai ir implantuojami prietaisai bus ribojami, bet bendrai, e, žvelgiant į antrą B klasę ir trečią klasę, e, turi būti taikoma tik tai ypatinga, ypatingos rizikos procedūra. Kitais atvejais turėtų būti taikoma centralizuota procedūra ir kai kalbama apie novatoriškus prietaisus, ir e, dar kombinuotus metinės prietaisus bei e, su didelė e, galima rizika turi būti taikoma kitokia procedūra. Decentralizuota sistema ir centralizuota sistema galės būti taikoma kai kurių prietaisų atveju paraleliai. Kolegos, man atrodo, kad toks pasiūlymas yra geras, bet aš manau, kad dabartinė sistema turi būti keičiama. Jeigu jūs norite pritarti mano poziciją, jeigu jūs kompromise išvelgite kitokią poziciją, turime atskirti galimybės patekti į rinką, kaip kad yra dabar. Kai kalbame apie e, notifikuojančios institucijos kompetencijas, tai čia yra kitas klausimas ir prie jo sugrįšiu vėliau. Uh, Kai kas dabar e, sako, kad e, mano pasiūlymai uždels visą procesą. Bet galiu pasakyti, kad medicinos prietaisų akreditavimo e, terminai dabar yra labai trumpi. Mano nuomonė, centralizuota procedūra trunka mažiau negu 9 mėnesius, kad produktas galėtų patekti į rinką, kad įsivaizduotumėt, kiek laiko kam reikia, kad suprastumėt, kad girdimos kalbos yra melas ir bandoma visuomenė dezinformuoti, sakoma, kad vargšai klientai turės laukti trejus metus. Kai kurios medicinos bendrovės elgesi labai neatsakingai tai darydamos. Aš galiu pasakyti, kad toks lobistas man yra absoliučiai nepriimtinas. Aš negaliu tokio dalyko toleruoti, nes tai yra nekomerciška, klaidinga e, lobistinė veikla. E, kad įsivaizduotumėt, kiek laiko užtruktų patekimas į rinką pagal dabartinius teisės aktus. Anot komisijos poveikio vertinimo tyrimo ir anot Europos komisijos e, e, konsultantuotųsi bendrovių, bendrovių, su kuriamis buvo tartasi, e, rezult, informacijos. Paprastai ta procedūra trunka nuo 2,5 iki 4 mėnesių. Naujasis komisijos pasiūlymas e, dabartinę sistemą pratestų papildomais trim mėnesiais, nes būtų įvedama tikrinimo procedūra ir panašiai. Taigi apytiksliai e, būtų 7,5-8 mėnesiai bendra procedūros trukmė. Mano pasiūlyme e, dėl akreditavimo rinkai yra kalbama apie 7,5 mėnesio maksimumą decentralizuotos procedūros atveju ir devinių mėnesių e, procedūrą centralizuotos procedūros atveju. Taigi centralizuotos procedūros atveju prisideda nedaugiau kaip du mėnesiai. Ir jeigu girdit kažką kitą, kolegos supraskit, kad jie meluoja arba yra per daug kvaili skaityti, kad perskaitytų ir suprastų tą tekstą. Bet aš manau, kad bendrovės tokios nėra. Jos e, puikiai žino, kodėl klaidina e, pacientus ir verčia kaltę mums. Kitas dalykas, kas gali kalbėti e, ir tvarkyti patekimo į rinkas leidimus. 66, 144, 43, 46 pakeitimai apie tai kalba. Kai kalbame apie medicinos prietaisus, turime būti tikri, kad akredituojančios institucijos ir institucijos leidžiančios tiems prietaisams patekti į rinką turi būti intin kompensacingos. Mes negalim leisti e, duonininkui išduoti leidimą ar automobilio remontininkui išduoti leidimą pateikti į rinką implantuojamą prietaisą turbūt patys to norėtumėt. Mes įsivaizduotumėm, kad institucija išduodanti tokį leidimą yra patyrusi medicinos rytyje institucija. Todėl turi būti įdarbinti etatiniai kompetitingi darbuotojai, turintys daug patirties e, klinikinės ekspertizės rytyje. Kas vyksta dabar? E, notifikuotos institucijos e, ieško subrangovų, bet niekas nežino, kur tuos subrangovus jos randa. Mes turėtume užtikrinti, kad subrangovai būtų samdomi tik išskirtiniais atvejais ir jų sąrašas turėtų būti skelbiamas ir ribojamas. Mes e, žin, turime žinoti, ar atsakingos notifikuotos institucijos pačios tą daro, ar e, samdo e, procedūrai subrangovą. Reikia pasakyti, kad notifikuojant instituciją, teikianti parašką kitoje valstybėje narėje, turėtų užtikrinti, kad bus tenkinami tos valstybės nacionalinių valdžios institucijų keliamus reikalavimus. Bendrosrai valstybėse narėse procedūros yra suderintos, bet e, mes supraskime, kad už kad procedūros e, labai ženkliai skiriasi ES. Už tūkstantį eurų galima sanari e, implantuoti per pusdienį, bet kartais gali būti, kad reiks mokėti 50 tūkstančių eurų ir reiks laukti 9 mėnesius. Turbūt esat girdėję visokių e, įdomių pavyzdžių. Taigi, aš ir dėl to kalbu, kad notifikuojančių institucijų, informuojančių institucijų kompetencija turi būti gerinta, nes jos yra atsakingiausios ir mes turime užtikrinti, kad tokia institucija atsakinga už medicininės e, nesinius prietaisus būtų pakankamai kompetitinga farmakologinė prasme ir medicininė prasme. Ir paskutinis dalykas. E, vienkartinio ir daugkartinio panaudojimo medicinos prietaisai. Vienkartinio panaudojimo reiškia, kad tas prietaisas yra naudojamas vieną kartą vienam pacientui, vieną kartą jam gydyti. E, niekada daugiau jis negali būti panaudotas. Bet dažnai žinom, kad tie vienkartiniai prietaisai yra labai brangus ir dėl to jie yra naudojami keletą kartų. Nėra aiškių griežtų reikalavimų, kaip e, tie prietaisai gali būti apdorojami po to, ar tai daroma teisingai ir kas tai daro. Europos komisija išlaikė, man atrodo, tokį nelogišką e, klasifikacijoje dalį, kurioje yra kalbama apie vienkartinių prietaisų naudojama daugiau negu vieną kartą. Ir e, mes turime akcentuoti, kad tik tie prietaisai, kurie, kurio etiketė yra parašta, kad jie gali būti naudojami iš naujo, gali būti apdoroti ir pakartotinai panaudoti. E, gamintojai yra atsakingi už tai, kad būtų prietaisas įvardintas kaip vienkartinio panaudojimo ir e, turi pateikti aiškius faktus, įrodymus, kodėl tas prietaisas negali būti naudojamas pakartotinai. Bendrovės, dažnai ligoninės susiduria su rimtais e, sunkumais ir jos pačios turi išdėstyti savo kriterijus tam uh, E, vieno ar kito medicinos prietaiso įvardinimui kaip vienkartiniai. Ir lygiai taip pat e, jie turi žinoti, dėl ko vienas ar kitas priesas gali būti naudojamas pakartotinai. Aš noriu užtikrinti, kad vienkartinio naudojimo prietaisas yra toks, kuris negali būti e, perdirbtas ir panaudotas iš naujo. O jeigu perdirbimas yra įmanomas, tai reikia užtikrinti, kad būtų panaudojami geriausios praktikos modeliai, technologijos ir uh, E, kad viskas būtų padaryta aukščiausių lygių. 25, 29, 84, 96 pakeitimai yra skirti tam, kad e, medicinių prietaisų veikla būtų efektyvi ir optimaliai naudinga klientui, pacientui. Nepriklausoma etikos komisija, kiek žinau, tuos pakeitimus nagrinėjo ir įvertino mano ir kitų pateiktus pakeitimus bei jų reikšmę klinikiniams bandymams. 97-102 pakeitimai. Mes norime užtikrinti, kad atsiskaitimas per elektroninės sistemas fiksuotų incidentus susijusius su pacientų sveikata ir e, sveik, medikų e, veiklos sutrikimais. E, medikai sako, kad neretai e, tai, kad prietaiso e, panaudojimas nebuvo efektyvus, yra susiję ne su pačiu prietaisu, o su medikų nekompetencija. Kolegos, aš jau labai ilgai kalbėjau, bet jūs turbūt pripažinsite, kad e, pakeitimus aš pakeičiau gana ženkliai nuo 110 iki 119 ypač. E, verti dėmesio pakeitimai ir aš dabar mielai išklausysiu kolegų, jeigu jie turi dar daugiau pasiūlymų. Labai ačiū. Dabar suteikime žodį šešėliniams pranešėms. Merin Maginės, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už labai aišku jos pozicijos pristatymą. E, prieš pradedama komentuoti pakeitimus, aš norėčiau sugrįžti prie praeitų metų vasario, kuomet tuometinis komisaras pateikė e, veiksmų planą dėl medicinos prietaisų. Tai aš norėčiau paprašyti komisijos pateikti dabar naujausią informaciją, nes jau vieneri metai praėjo nuo to laiko, kai kompetitingos institucijos valstybės narėse įgyvendina tą planą. Tai tai ar turime jau kokios informacijos apie rezultatus, kas vyksta valstybėse narėse. Pavyzdžiui, valstybių narių buvo paprašyta um, pasiaiškinti dėl paskelbtų įstaigų paskyrimo, kad tikrai jos būtų paskirtos tik tai toms prietaisoms ir technologijoms, e, kurios yra jų kompetencijoje, kur turi jos patirties. Taigi, ar turime kokio, kokios informacijos, kas yra vietoje e, dėl inspekcijų, ar yra kokios informacijos, kiek yra padaryta tokių inspekcijų, kokie yra rezultatai, kas nustatyta. Toliau abu skaidrumo sistemos mm, ge, veikimo gerinimas, ypač dėl nepageidautinų poveikių. Aš norėčiau paklausti, kas yra įvykę per šios 12 mėnesių ir ar kokios informacijos. Aš taip suprantu, kad yra pasikeitimų, bet aš norėčiau mm, žinoti, kas tie pasikeitimai ir ką komisija padarė, kad pagerintų sistemos efektyvumą. Nes, man atrodo, mes visi siekiame tų pačių tikslų - pagerinti pacientų saugumą. Uh, paskaitinti inovacijas, naujoviškus prietaisus ir technologijas į rinką, užtikrinant, kad jie būtų saugesni pacientams. Taigi čia e, tikrai tikslai yra tie patys, nėra gal ginčio dėl to, tik tai gal skiriasi mūsų pasirinkti keliai tų tikslų pasiekti. Tai norėčiau dabar pirmininkė kai kurias tas mintis aptarti, ką pranešė pasiūlė. Paskutinį kartą aš gan atsargiai kalbėjau, aš sakiau, kad norėčiau, kad mane įtikintų, kad tikrai reikia centralizuoto autorizavimo. Ir mm, bijau, toliau, bet turiu pasakyti, aš daug ką paskaičiau didžiai, aš suprantu pranešės poziciją, bet aš nesu tikra, kad tikrai tie pakeitimai užtikrins, kad situacija būtų geresnė nei turime dabar. Man atrodo, kad jeigu mes stiprinsime vienodai tiek paskeltasias įstaigas, tiek kompetitinkas institucijas, tai tuo met gautumėm geresnį rezultatą um, pacientui ir tai būtų geriau ir šiam sektoriui. Ir aš manau, kad ypatingą dėmesį turime sutelkti į kompetentingas institucijas, ką jos turi padaryti ir ko jos nedaro. Man atrodo, turime sutelkti dėmesį į tą patirtį mm, žinias, kurias turi kompetentingos institucijos ar ko jos neturi dabar. Ir man atrodo, tai būtų pagrindinis elementas, galvojant, kaip pagerinti šio sektoriaus reglamentavimą. Dabar dėl paskelbtųjų įstaigų. Mane kiek neramina tai, kad reikėtų, kad reikėtų turėti ekspertus įstaigose, kad tai yra geriau nei ekspertai iš išorės. Aš galvoju, kad kartais reikia, kad ekspert, ekspertinės žinios kažkiek judėtų, kad gebėjimai visuomet gerėtų, o kad nebūtų išlaikytas tik tai toks pat lygis. Tai aš galvočiau, reikėtų dar apie tai pamastyti dėl rezultatų, dėl konkrečių dalykų. Aišku, mums tikrai reikia ekspertų paskelbtosiuose įstaigose, bet reikėtų būti atsargiams. Ar, ar tikrai turėsime tik tai ekspertus, kurių įgūdžiai e, žinios netobulės. Dabar dėl mokesčių. Na, reikia pasakyti čia visų pirma, tai yra tie mokesčiai, kurias renka paskelbtos įstaigos iš atitinkamų e, gamintojų pramonės ir toliau, mm, ką renka kompetitingos institucijos. Tai būtų gaila, jeigu būtų, pavyzdžiui, siekiama susirasti tokia įsaiga, kuri ima mažiausią mokestį. Taip pat reikia um, vengti ir tokios situacijos, kur tie mokesčiai uh, išauktų iki um, padebesių. Tai uh, reikėtų galvoti apie abitas pusės. Na, toliau grįžtant prie leidimų išdavimo, autorizavimo, man atrodo, kad tai yra būtent um, pranešimo esmė. Man atrodo, sistema bus komplikuota dar labiau ir nebus visiško aiškumo, kad tikrai turėsime geresnę sistemą. Tai aš siūlyčiau uh, E, pagalvoti apie tai ir savo pakeitimuose galvosiu, kaip komisijos pasiūlymą sustiprinti tam, kad pasiektumėm tokių tikslų, kurių norėtumėm pasiekti. Ir čia aš galvočiau, pavyzdžiui, apie priežiūrą po pardavimo, kurią reikia sustiprinti toliau, e, paskeltų įstaigų vaidmuo e, ir efektyvumas turi būti sustiprintas ir kompetitingos institucijos turi padaryti tai, ką, ko jos dabar nedaro, ko negyvena iš dabartinių egzistuojančių teisės aktų. Tai jeigu mes norime dar kažką papildomo numatyti, tai reikia visų pirma pasirūpinti, kad tai, kas jau dabar galioja, būtų gyvenama. Ir komisija todėl turi mums susakyti, kokia dabar ir e, situacija toliau. Vienkartiniai prietaisai čia turime būti labai atsargus ir aš tikrai labai įsigilinau į pranešėjos pasiūlymą. Aš žiūriu tai kaip pacientė. Pavyzdžiui, jeigu gamintojas parašo, kad tas prietaisas yra vienkartinis, aš guliu ligoniai ir matau, kad um, ligoninė, pavyzdžiui, praskalavo kažkokį tą prietaisą ar ketina jį panaudoti dar kartą, mane tai labai neramina. Uh, E, ir tikrai išsigaščiau, tai reikėtų galvoti apie tai. E, aišku, viena vertus reikia galvoti, kas būtų logiškai e, normaliai suprantama, bet vis tik tai reikėtų galvoti ir apie tai, kas būtų įgyvendinama tiek gamintojui, tiek sveikatos priežos institucijai. Mes žinome, kad tai vyksta. Bet aš tiesiog galvoju, ar mūsų pacientai, pacientų organizacijos tikrai suvokia tai ir, ir ar turi omenyje jų teises šiuo, moment, šiuo atžvilgiu. Tai reikėtų pagalvoti apie tai. Gal tekste tai nėra Mm, tokia probleminė sritis ir galėtumėm sutarti. Galbūt, pirmininkė, aš matau jau plaktuką jūsų rankose, bet tik tai aš galvoju, kad tikslai mūsų yra tie patys, gal tik tai skiriasi mūsų mintis, kaip tų tikslų pasiekti. Tai gal kaip kiti kolegos dar pasisakys, tai mes matysime, kaip geriau būtų pasiekti kompromiso. Ačiū toliau, ponas Kramer. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad pranešėja parengė puikų pranešimą, e, turime tikrai labai gerą mūsų darbo pagrindą. Manau, kad tikrai dėl esminių dalykų galėsime pasiekti kompromisus. Aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusioms kolegiams. Iš tikrųjų, pritariu pagrindiniams pranešimo mintims. Man dėja skirtos tik kelios minutės, taigi dėja negalėčiau pakomentuoti visko, nes dosie labai išsamus. Galbūt apsiribosiu keliom pastabom. Visų pirma, dėl e, produktų klasifikavimo arba prietaisų klasifikavimo. Komisijos pasiūlymas e, yra neaiškus, dėl to būtų neaišku, kaip e, jį įgyvendinti. E, Aš negaliu pritarti 21 taisykliai, na, o 19 taisyklė irgi labai bendro e, pobūdžio, ten yra tiesiog paminėtos nano medžiagos. Man atrodo, vėlgi tokią taisyklę būtų labai sunku įgyvendinti, jis sukeltų daug didelę biurokratinę naštą. Aš iš esmės pritariu e, pasiūlymui sugriežtinti reikalavimus paskelbtoms įstaigoms. Šios įstaigos turi turėti atitinkamos patirties. Jeigu jos turi licencijuoti tam tikrus produktus arba prietaisus, man atrodo, kad reikėtų e, atidžiau stebėti rinką, tuos prietaisus, kurie jau yra rinkoje. Uh, ir kiek įmanoma greičiau reikėtų gauti informacijos apie nepageidaujamą prietaisų poveikį. Reikia rinkti daugiau duomenų, steigti duomenų bazės bent jau valstybių narių lygmenių tam, kad galėtumėm gauti visą reikalingą informaciją. Pane Rod Berint, ko puikiausiai žino, kad man nepatinka centralizuota leidimų išdavimo sistema. Aš čia pritariu poniai Maginės. Uh, man atrodo, kad galbūt apie viską reikėtų pagalvoti iš kitos pusės. Mes turėtumėm užtikrinti didesnį pacientų saugumą. Boston Consulting Group visiškai neseniai buvo atlikusi tyrimą ir palygino JAV ir ES situaciją. Kaip žinia, JAV centralizuotai yra išduodami leidimai medicinos prietaisams ir tų tyrimų rezultatai yra štai koks. Nėra didžiulio skirtumo tarp JAF ir ES rinkos dėl medicinos prietaisų naudojimo dažnumo, tiksliau atšaukimo. E, mūsų rinkoje nėra atšaukiama daugiau prietaisų negu kad JAF rinkoje. Taigi apie tai irgi dar turėtumėm pagalvoti. Man atrodo, kad galbūt kompromisas galėtų būti štai koks. Komisijos pasiūlyme yra paminėta medicinos prietaisų koordinavimo grupė. Kokias kompetencijas galėtų turėtų tokia koordinavimo grupė? Ji neturėtų turėti kompetencijų dėl pačių prietaisų, neturėtų labiau apsunkinti visos procedūros, tačiau ši grupė e, vis dėlto galbūt galėtų turėti kompetencijų stebėsenos rytyje. Ir e, taip pat paskelbtų įstaigų srityje labai svarbu, kad būtų e, didinama, gerinama tokių paskelbtų įstaigų patirtis, kompetencijos. Ne kiekviena įstaiga gali, turėtų turėti visas funkcijas. Na ir paskutinė pastaba yra štai kokia dėl vienkartinio naudojimo ar daugkartinio naudojimo. Pritariu pranešėjai. Jis sakė, kad neprasminga numatyti pakartotino panaudojimo nuostatas vienkartiniams produktams. Man atrodo, kad tokia nuostata praktikoje ne, neveiktų, nefunkcionuotų. E, etiketė pati problemos neišspręstų. Tarkim, mano šalyje sakoma, kad dažniau atsiranda problemų dėl daugkartinių produktų arba prietaisų, ne kad dėl vienkartinių prietaisų. Taigi aš manau, kad turėtumėm pagalvoti apie tai, e, kokia būtų geriausia taisyklė. Vienkartiniai produktai neturėtų būti dar kartą perdirbti arba panaudojami. Vis dėlto gal praktikoje taip ir atsitinka, sunku tam užkirsti visiškai kelią. Jeigu jau tai yra daroma, vis dėlto manau, kad reikėtų užtikrinti griežtesnę kontrolę. Taigi tiek. Aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisus. Mes dar ne visai sutarėme dėl e, centralizuoto leidimų išdavimo sistemas, bet aš tikiuosi, kad čia pavyks irgi susitarti. Ačiū. Ačiū. E, ponui Kramer. Na, dar vėliau kalbėsime ir apie lengvuosius komercinės transporto priemonės. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju pranešėjai. Ponė Rodberend pasiūlė e, sistemos geresnį variantą, e, išlaikydama e, laiko terminus, kas yra labai svarbu, kai kalbame apie pateikimą į rinką. Aš norėčiau išskirti tris konkrečius dalykus. Skaidrumas, kontrolė ir valdysena. Dėl skaidrumo. Ką aš norėčiau pasakyti, gerbiamą pranešėją? Reikėtų. E, pasakyti, kad jūs gana toli nueinate klinikinių bandymų skaidrumo požiūrių. Čia mes kalbame apie donų perdavimą, apie klinikinius duomenis. Ir kaip ir direktyvoje dėl klinikinių bandymų sakome, e, kad reikia taikyti 1049 direktyvą ir tai e, užtikrintų tam tikrą e, klinikinių duomenų prieinamumo kontrolę. Lygiai taip pat, kai mes kalbame apie sertifikavimo organizmus, E, institucijas. E, ir jos turėtų turėti galimybę perduoti klinikinius duomenis. Ir jeigu mes norime kontroliuoti tas E, akreditavimo institucijas. Mes turime įvertinti, kokius tyrimus, kokias studijas jos atlieka ir gauti atitinkamą informaciją, kurios iki šiol mes negauname. Dėl kontrolės. Kaip mes kontroliuosime visas tas akreditavimo institucijas? Sakoma, kad tai daro valstybės narės. Tačiau aš visuomet bejau, kad susikirs interesai tarp valstybių narių ir akreditavimo institucijų pačioje valstybėje narėje. Taigi, e, tą pasiūlymą aš jau aptariau su daugeliu inspektorių ir jie sako, kai yra iš ankstinis įspėjimas arba įspėjimas valstybėje narėje, reikia važiuoti į akreditavimo instituciją ir tikrinti. Ir e, tą turi daryti ne tik kitos e, institucijos darančios tą patį darbą, bet ir valstybė narė, kuri yra paskelbusi tą įspėjimą. Dėl kontrolės kalbėdami taip pat turėtume e, minėti informaciją e, susijusią apie e, pri, panaudotus prietaisus E, medikamentų e, tikrinimas ir vadinamasis farmakologinis e, akilumas yra labai svarbus šiuo požiūriu. Dėl valdysenos. Tai man kelia rimtų problemų. GSDM ekspertų grupė, į kurią eina 27, tai bus 28 valstybių narių ekspertai, uh, E, yra e, nepakankamai gera valdysena užtikrina, nes nepakankamai koordinuojama yra veikla. E, jūs žinote, kad FDA rėmose yra teikiama informacija ir apie žmogaus sveikatą, ir apie medikamentus. Ir Rodberen sakė, kad išduodant leidimą pateikimui į rinką ypatingą dėmesį reikia kreipti į trečiąją kategoriją. Uh, Madame Rodberen sako, kad trečioji kategorija yra novatoriškiausia. Tačiau man atrodo, kad į tą kategoriją įeina visi prietaisai susiję su implantavimu, terapija, ar tai būtų susiję su e, e, nervų sistema, su širdies sistema ar kitais dalykais. Ir taip pat nereikia pamiršti estetinių produktų. Nepamirškime e, estetinių protezų. Neseniai pačios, e, patys matėte, koks buvo kilęs skandalų dėl krūtų implantų. Uh, E, todėl aš sakau, kad reikia e, galvoti apie Europos e, medikamentų agentūros veiklą EMA. Ji yra centralizuota instancija, bet to ji galės aptarti skirtingų prietaisų E, skirtingą klasifikavimą ir neapsiribos tik tai trečiaja kategorija. Kitas dalykas, dėl decentralizavimo. Taip, aš pasisakau už tai, e, pirma, antra, 2A kategorija gali būti decentralizuotos, Bet kai e, mes kalbame apie medicinos prietaiso implantavimą į organizmą ir jeigu tas prietaisas neturi kreditacijos, neturi leidimo patekti į rinką, tai e, bus e, katastrofa. Kai kalbame apie cheminės medžiagas, nepamirškime endokrinę sistemą grenančių medžiagų, karcerogeninių medžiagų ir supraskime, kad jeigu tie prietaisai nėra pakankamai kredituoti, reikia ieškoti pakaitinių prietaisų. Toliau ponė Jana Kudakis ir paskui Semanus. Děkuji, vážený předsedo, vážení kolegové. Já bych eh, nejprve chtěl omluvit paní poslankyni Marinu Janakoudakis, že nemůže být dneska. Ačiū kolegos, ačiū pirmininkė. Visų pirma, atsiprašau kolegės, kuri negalėjo atvykti čia šyrit vardu. Ir aš kalbėsiu ponios Janakudakis vardu dabar už ją. Mes e, šį tekstą e, lyginame su medicinos prietaisų tekstu, bet e, aš tarptų dviejų dokumentų išvelgiu labai didelių skirtumų. Be abejo, šis reglamentas mums suteikia platesnį priemonių diapazoną kurį galėtume pasitelkti, negu direktyva. Bet esmė yra ta, kad reikia sutelkti dėmesį į pacientų gydimą ir saugą. Kita vertus, mums reikia ir įvertinti sveikatos apsaugos sistemas ir pagalvoti, kaip jos e, e, yra prieinamos pacientams. Be to, e, galimybė gauti medicinos prietaisus neturėtų e, sutrukdyti pacientams gauti reikalingos e, medicinės pagalbos. Reikėtų pasirūpinti, kad dėl to neišsikra... ne, netaps mūsų struktūra neefektyvi ir nenaudinga. Taip pat reikėtų nesukurti ir pernelik didelės administracinės naštos. Na, paskelbtos įstaigos turėtų užtikrinti produktų arba prietaisų atitikti. Man atrodo, kad vis dėlto reikėtų išrinkti kompetitingas įstaigas, kurios e, būtų patikimos, jeigu mes e, norėtumėm kontroliuoti visus prietaisus, tai tuomet e, nebūtų aišku, kokios įstaigos turėtų atlikti tokią veiklą. Dėl mobiliųjų prietaisų. Pavyzdžiui, kraujo spaudimo matavimo aparatas tai yra medicinos prietaisas, tačiau e, toks prietaisas galėtų būti prijungtas ir prie telefono. Ir e, galėtų būti integruotas telefone ir tuomet kyla klausimas, ar tai yra medicinos prietaisas ar ne. Toliau, kas yra programinė įranga, ar programinė įranga yra neatskiriama medicinos prietaiso dalis ar ne. Aš esu pediatras, vaikų gydytojas, e, daug metų dirbu intensyvios terapijos skyriuje ir dėl to norėčiau tarti keletą žodžių apie vienkartinių uh, E, prietaisų naudojimą. Kokia yra praktika? Kas dabar daroma? Nėra tinkama visko palikti gamintojams. nepakanka leisti viską spręsti gamintojui, ar prietaisą galima naudoti vieną kartą ar kelis, kas galėtų užginčyti gamintojo sprendimą. Aš manau, kad būtų geriau e, pradėti pakartotinio naudojimo procedūrą. Aš e, nekartą esu susidūręs su štai kokia e, situacija, kai kateterius arba žarneles vamsdelius medicinos seseris tiesiog paskui išplaudavo ir kad jos vėl būtų galima dar kartą panaudoti. Obrigada, Presidente. Eh, eu gostava, em primeiro lugar, eh, de. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Dagmarą Berend atlikus puikų darbą šio klausimo. Tikrai nepaprastai sudėtinga tema, bet eh, tai tikrai uh, tokias rytis, kur būtina peržiūrėti teisės aktus. Ir Dagmar, man atrodo, pateikė tokį pasiūlymą, kuris realiai patobulins, labai logiškai, labai prasmingai patobulins komisijos pateiktą pasiūlymą. Manau, kad diskusijose turėsime galimybę labiau įsigilinti kai kuriuos likusius dar klausimus. Uh, Ir norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad sprendžiamas ir rinkodaros leidimų išdavimo klausimas prieš pateikiant prietai susirinka. Toliau klinikiniai tyrimai yra labai svarbus dalykas. Duomenis galėtų būti surinkti apie prietaisų reikalingumą ir saugumą. Reikia nepamiršti, aišku, moralinių, etinių aspektų taip pat, nes tai yra irgi labai reikšmingas elementas. Mm, paskelbtosios įstaigos, mano manimu, irgi sudėtingas klausimas. Mm, kai na kalba apie didelės rizikos įrangą ar eksperimentinę novatorišką įrangą, labai svarbu užtikrinti, kad būtų centralizuota institucija, kuri atliktų visą autorizavimo procedūrą. Aišku, reikia tai sieti su valstybių narių atitinkomomis institucijomis, tomis institucijomis, kurios jau dabar atlieka tą autorizavimo darbą. Manau, kad Labai svarbu taip pat turėti gal, galvoje ir tokius produktus, kurie gali būti endokrininę sistemą trikdančios e, medžiagos, gali turėti tokio poveikio. Mes jau kalbėjome apie tai parlamente. Tai reikia turėti tai omenyje ir būti labai atsargiems, kai nekalba apie teisės aktus dėl tokių labai pavojingų produktų turi būti kažkur nubriežta ta raudonoji linija, kurios nebūtų galima peržengti, kai nekalba apie būtent tokius produktus ar tokius prietaisus. Na ir galiausiai noriu tarti porą žodžių dėl mm, vienkartinių prietaisų ar daugkartinio panaudojimo. Bendrai aš pritarčiau ponios Rodberent mm, išdėsitėms kriterijams, bet gal paminėčiau ir keletą aspektų, kurie man dar kelia šiokių tokių mm, sunkumų. Aišku, pacientai nematys tikriausiai tų prietaisų ženklinimo, tuo tarpu medikai, aišku, matys, kas parašyta etiketėse. Taigi, uh, turėtumėm galvoti apie tai, kai priimame teisės aktus Europos Sąjungai. Turime pasirūpinti, kad vienkartiniai produktai būtų vienkartiniai visiems, kad jie nebūtų paskui e, surenkami, išsiunčiami į trečiasią šalis, kur būtų pakartotinai naudojami. Bet man atrodo, kad tikrai labai puikus pagrindas yra paklotas tolesniam darbui. Dar kartą dėkoju poniai Rodberint. Labai ačiū. Dabar sutiksiu žodį kitiems kolegoms, kalbėkite nelgiau kaip dvi minutės, nes kitaip nespėsime leisti pasisakyti komisijai. Paskui dar reikės aptarti ir Peter Lyze pranešimą. Dabar žodis Sofija Mazekokovič, prašom. Thank you, president. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Mums tikrai reikia geresnės sistemos medicinos prietaisams. Iš savo patirties turiu pasakyti, kad pirma problema dėl prie, medicinos prietaisų yra skaidrumas skaidrumas ir labai skirtingi požiūriai skirtingose valstybėse narėse. Dėl to, aš manau, mums reikia sukurti čia tam tikrą vidaus rinką. Nes kitose srityse mes plačiai kalbame apie vidaus rinką, bet esu tikra, kad ir dėl medicinos prietaisų reikėtų apie tai kalbėti, nors tai gali būti nemaža, nemažas iššūkis. Toliau e, patekimas į rinką taip pat centralizuotas autorizavimas būtų svarbus klausimas aš galvoju, reikėtų pagrįstai nustatyto laiko tarp visam procesui, nes visuomet kyla klausimas dėl to laiko. Visuomet yra klausimas, kada pacientas jau galės turėti tą medicinos prietaisą. Antras klausimas yra, kur, būtų, kur galėtų būti toks ekspertų skaičius. Na ir paskutinis klausimas yra dėl e, realaus e, įgyvendinimo, gyve, realaus laiko. Man atrodo, kad reikia realių patobulinimų, reikia ir esminių uh, sanglaudos taškų, bendrų taškų um, Europai ir, ir manau, kad reikėtų tam tikros centralizuotos autorizavimo sistemos. Labai ačiū. Toliau kolegė Pananova. Labai ačiū, aš irgi noriu pasveikinti pranešėją nes visas jos pranešimas suteltas į pacientų saugumą ir labai sveikinu tokiu požiūriu. Dabar labai jautrus klausimas būtų dėl centralizuoto leid, rinkodaros leidimų išdavimo. Labai svarbu būtų galvoti apie tai, kad daugybė produktų neužtvindytų tą centralizuotą procedūrą. Reikėtų gal galvoti apie trečios klasės ir plus kriterijus. Uh, gal kad nepatektų kiti prietaisai, kuriems nebūtina gal ta centralizuota procedūra. Taip pat mane neramina tai, kad dauguma um, paskeltų įstaigų neturi pakankamai kompetitingų darbuotojų savo įstaigose, o klinikinių tyrimų rezultatus, kaip reikalavimą pagal komisijos pasiūlymą, turėtų kažkas įvertinti. Taigi nepakaks tokioms įstaigoms um, kompetencijos įvertinti klinikinių tyrimų kokybę. Gali būti tada ir subrangovai samdomi, kaip komisija siūlo. Um, čia JAF FDA pa, pavyzdys nekartai yra minėtas Ir aš sakyčiau, kad yra ilgas sąrašas prietaisų, kurių netvirtina FDA, bet po to jie išimami iš rinkos dėl to, kad kyla rimtų problemų. Reikia taip pat paminėti, kad FDA turi mandatą propaguoti visuomenės sveikatą, e, tuo tarpu paskelbtusios įstaigos tokio mandato neturi. Komisija taip pat siūlo, kad medicinos prietaisų koordinavimo grupė būtų sudaryta uh, bet jų nuomonė nebūtų privaloma ir tai neleistų pagerinti pacientų saugumo. Toliau e, dar e, dėl riboto skaičiaus prietaisų gal būtų toks patobulinimas, kad reikėtų trečios klasės prietaisus uh, įtraukti ir, ir tas medžiagas, kurios laikomas medikamentais. Aš apie tai kalbėjau dabar dėl vienkartinio panaudojimo. Galbūt reikėtų Mm, konkretinti ženklinimo reikalavimus, kad būtų, e, jeigu pavyzdžiui būtų pažymėta etiketė, kad tai yra vienkartinio naudojimo prietaisas, gali kilti problemų. Manau, kad reikėtų atskiro teisės akto tam reglamentuoti, galbūt kažko, kažkada ateityje. Svarbiausia, kad saugumui nebūtų pakengta. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Merci, merci, monsieur le président, merci. Corinne Lapache, rapporteur pour. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, šios diskusijos dabar kaip tik vyksta ir mano šalyje, kadangi, um, aišku, viskas susijęs su ženklomas, uh, su um, krūtų implantais, kad klausimas paliečia tikrai didžiulį skaičių moterų, um, nebuvo sertifikavimo iš medikamentų agentūros ir todėl yra didžiulė problema dabar dėl to byla FT atsisakė homo, suteikti leidimą 2008 metais už tai, kad jų reikalavimų netitiko tie prietaisai. Tačiau 2007 metais ir į Junktinę karalystę, ir į Prancūziją buvo atvežti tie implantai. Dabar manau, kad šis tekstas turėtų užkirsti kelią tokiam at, tokiems atvejams ateityje. Labai svarbu, kad visos veikiačios e, institucijos ir visuomenė būtų kaip galima labiau informuojami ir žinotų apie visą situaciją. Kolegos, kaip mes matome, nuolat e, nėra efektyvios kontrolės, nėra sankcijų ir be to, e, bet koks teisės aktas yra tik vir, virtualus, nesvarbu, koks jis būtų geras. Aišku, kad Europos įmonės yra konkurencinės ambicingos dabar ir mes turime išlaikyti tą Europos įmonių konkurencingumą, bet tuo pačiu metu mes turime užtikrinti ir saugumą pacientams. Ir e, dabar šis atvejs su krūtų implantais matome, kad reikia geresnio rinkos priežiūros ir komisija turėtų pasirūpinti, ta, turi būti inspekcija, kiekvienu atveju turi būti objektyvus įvertinimas dėl kokybės, dėl saugumo ir e, taip pat ir ekstrateritorinis aspektas turi būti įtrauktas tuomet, kai eina kalba apie produkto sertifikavimą, taip pat ir ir galvojant apie platinimą internetu. Bet koks importas, e, priešingai nei pasiūlyme pasakyta, turi būti irgi mm, paskeltos įstaigos atsakomybė, turi jie turėti atitinkamai darbuotoją. Iš tikrųjų, krūtųjų plato klausimas buvo didžiulis šokas. Britų medicinos žurnalas pateikė informaciją ir iš tikrųjų turime turėti informaciją realią, o ne virtualią, pavyzdžiui, kad yra apie čekų gamintus. Ir aš ne visiškai sutinku su pranešėjos pasiūlymų dėl automatinės procedūros, pavyzdžiui, kai būtų dėl perdirbimo, dėl vakantinių prietaisų, man atrodo, kad tai būtų labai pavojinga situacija. Ja, dank, Herr Peter Lyze. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Dagmar Rotberent už visą nuveiktą darbą. Taip pat ačiū ir poniai Maginės už jos pastabas. EPP frakcijos vardu aš tom pastabom pritariu. Mes visi norime skatinti e, naujoves, inovacijas, geriau apsaugoti pacientą. Ir man atrodo, kad mes sutarėme dėl daugelio dalykų. E, kreipiuosi ponė Rotberent. Aš pateiksiu keletą paralelinių pasiūlymų dėl mūsų abiejų pranešimų. Man atrodo, kad e, jūs teisingai pasiūlėte pakeisti e, eilės tvarką. Taip pat dėl paskelbtų įstaigų kompetencijų, aš manau, kad jas reikėtų sustiprinti. Uh, Galbūt būtų galima pakoreguoti formuluotę ar kitą formuluotę pasirinkti, bet vis dėlto komisijos pasiūlymą vertėtų patikslinti. Dėl vienkartinio naudojimo taisyklės įvedimo turiu abejonių. Taip pat dėl nano dalelių e, savokos naudojimo aš kritiškai tai vertinu. Pritariu kolegės Maginės pozicijai ir kitų pozicijai, kad E, dėl leidimo išdavimo. Šiuo atveju inovacijos ES greičiau patenka į rinką negu kad į JAF ir mes neturėtumėm to rizikuoti. Dėl skandalų jie kyla ne tik dėl medicinos prietaisų, bet ir dėl vaistų. Čia norėčiau priminti mediator skandalą ar naujausią skandalą dėl kontracepcinių tablečių. Uh, Tikrai nemanau, kad visą laiką įmanoma pasinaudoti rotbėrent pasiūlymu. Mums reikia imti skubių veiksmų, o jeigu norime pakeisti visą sistemą, mums prireiks daugiau negu kad trejų metų, bet to aš dar nesustikęs, kad tai tikrai teisingiausias kelias. Šnelert. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti E, pranešėjai, ačiū už pateiktus pasiūlymus, jie tikrai geri. Aš apsiribosiu keliom pastabom. Dėl skyrių eilės tvarkos pakeitimą. Taip, galima tai padaryti. Gal tai ir nekažin kiek naudos atneštų, bet galima tai padaryti. Dėl to, kaip viskas vyksta praktikoje. Gamintojai dažnai uh, numato, kad e, medicinos prietaisas yra nu, panaudojamas tik vieną kartą. Tarkim, e, po to, kai jau vieną kartą prietaisas panaudotas, tuomet vartotojas turi pirkti kitą. Aš manau, kad reikėtų kažkaip mažinti kaštus ir rasti tinkamą sistemą. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai pasisakau už pakartotinį kateterų uh, panaudojimą. Aš manau, kad e, laikantis tam tikrų standartų, jos galima vėl panaudoti. Yra įmonės, kurio to, įmonių, e, kurios to užsiema. Nežinau, ar viską reikėtų palikti ligoninėms, ar vis dėlto reikėtų kažkokių tai specialių kompetitingų įmonių, kurios to užsimtų. Na, nežinau. Man atrodo, kad naudotojas, vartotojas pats turėtų apsispręsti dėl sistemos keitimo. Aš esu nusiteikęs šiek tiek skeptiškai, nežinau, ar tai iš tikrųjų atneštų daug naudos. Man atrodo, kad gal nelabai tai prasminga. Galbūt atskira leidimų išdavimo procedūra turėtų būti taikoma tam tikriems medicinos prietaisams. Dėl mokesčių, rinkliavų, man atrodo tikrai puikus pasiūlymas, pritariu jam. Manau, kad jis būtų įgyventinamas praktikoje. Dabar dėl kontrolės. Aš manau, kad turėtume būti griežtesni. Mes turėtumėm e, atlikti griežtesnės kontrolės, imti ir mėginius. E, tokios kontrolės turėtų būti vykdomos visose valstybėse narėse. Taip pat manau, kad dažnai kontrolė arba patikrinimai turėtų būti atliekami ir iš anksto apie tai nepranešus. Man tai atrodo esminis dalykas. Taip pat galbūt nacionalinė, tarp, e, galbūt galėtų būti sukurta, sukurtos ne tik nacionalinės įstaigos, bet ir europinė įstaiga, kuri galėtų užsimti kontrolę. Labai ačiū, pasisakė visi, kurie to norėjo. Norėčiau pasveikinti naują komisijos atstovą Jis pirmą kartą pas mus dalyvauja. Jis anksčiau dalyvavo e, svarbioje e, tarptautinėje konferencijoje ir iš karto suteikiu žodį, prašom. Much, uh, labai ačiū pirmininkė, dėkui gerbiami parlamento nariai. Buvo labai įdomi galimybė išklausyti jūsų nuomonę šiandien, tai yra labai svarbu Europos komisijai. Mano pirmą kartą aš ateinu pas jūs ir aš galiu pasakyti, kad aš turiu labai aišku politinį įgaliojimą. Taip, šis pasiūlymas yra peržiūrimas būtent todėl, kad e, čia kalbame apie pacientų saugą. Visi e, su, dėl to sutarėm ir aš manau, kad būtent tuo tikslu yra pateikti visi pasiūlymai. Taigi, galvodami apie pacientų saugą, mes parengėme savo pasiūlymą ir atsižvelgėme į e, praeities e, klaidas. Prisimename PIP protezų klausimą. Jisai visuomet e, užgožia visas diskusijas. Ir iškyla klausimas, tai kurgi, e, koks dabar yra to veiksmų plano, kurį komisija pasiūlė praėjusiais metais likimas. Jeigu liks laiko, aš galėsiu apie tai pakalbėti, bet aš. E, mielai jums tos informacijos pateiksiu ir šiandien, jeigu tik liks laiko. Dėl šiandien iškeltų temų. E, pateikimas rinkai ir atitinkamų leidimų išdavimas, aišku, yra pagrindinis dalykas. Kągi mes esame padarę e, savo pasiūlyme. E, norime stiprinti pacientų saugumą visame šiame procese. Jau parlamente turbūt nekarta yra kalbėta apie tai ir džiaugiamės, kad su pranešėja pavyko suorganizuoti labai naudingų seminarų. Visi žinote, kokia yra mūsų pasiūlymo idėja pagrindinė. Tai, ką mes pasiūlėme, vėlgi turi sustiprinti pacientų saugumą ir centralizuoto e, leidimų išdavimo pateikimui į rinką sistema nebūtinai padidintų pacientų saugumo. Komisija taip mano, turbūt nereikia kartoti, kas jau ten yra parašyta. Taigi, e, čia kalbame apie pacientų saugumą, ne tik apie sektoriaus konkurencingumą, kuris irgi yra svarbus be bejonės, bet aš manau, kad čia mes didelę dalimi e, atitolstame nuo pagrindinės pasiūlymo minties. Mes suprantame, ką nori pranešėja pasakyti, bet mūsų nuomonė reikia ir kitas pasiūlymo dalis e, e, apdoroti, kad padidėtų saugumo aspektai, nes mūsų įvesta saugumo sistema nebūtinai yra tokia ir jeigu bus kažkas pakeista, tai nebūtinai bus pasiekti pagėdami rezultatai. Dėl prietaisų perdirbimo, antrinio panaudojimo. Dauguma jūsų išdėstytų idėjų mums suprantamos ir atrodo logiškos, bet kaip jau kai kurie deputatai sakė, kalbame ir apie realumą. Jeigu mes kalbam apie specialių etikečių atradimą, e, tai turės e, būti išsiaiškinta, kaip pažymėti, kad tai yra vienkartinio panaudojimo ar daugkartinio panaudojimo prietaisas. Tam e, reikės skirti daugiau dėmesio, bet pirmiausia reikia pasirūpinti, kad sprendimas būtų įgyvendinamas ir realistiškas. Dėl 21 taisyklės mes melai pateiktume daugiau paaiškinimų. Mes nesiekėme sukurti tokių produktų, kurie kelia absoliučiai jokios rizikos. Mes kalbame apie tam tikrų specialių kategorijų produktus. Tos kategorijos yra labai tiksliai apibrieštos ir mes norime užtikrinti, kad saugos lygis būtų padidintas ir būtent todėl tie produktai yra klasifikuojami taip, kaip jie dabar yra klasifikuoti. Dėl klinikinių tyrimų parlamente labai daug buvo kalbama dėl paralelinių diskusijų apie klinikinius, klinikinius bandymus. Europos komisija gali patvirtinti, kad mes į tai, e, ką jūsų komitetas pasakė šiuo požiūriu, atsižvelgiame, bet e, iš esmės um, mes e, klinikinių bandymų pasiūlymo nesame nusiteikę smarkiai keisti. Dėl akreditavimo įstaigų taip, turime pasirūpinti, kad atsakingi žmonės būtų kvalifikuoti. Taip pat suprantame, kad reikalingas skaidrumas. Viskas teisingai. Lygiai taip pat suprantame tai, kas buvo pasakyta dėl mokesčių. Mes e, suprantame, kad informacijos turi būti teigiama daugiau. Kitas dalykas farmakologinis e, akilumas ir rinkos stebėsena. Mūsų nuomonė tai yra mūsų pasiūlymo vienas iš esminių elementų ir dauguma jūsų išsakytų minčių mums yra priimtinos, jos atitinka mūsų pasiūlymo dvasę ir mes mielai juos savo pasiūlymą pakoreguosime ir įtrauksime e, papildomą informaciją, kurią jūs norėtumėte šiuo požiūriu suteikti dėl skirsnių sekos Jūsų komitetas turi nuspręsti, kaip būtų logiškiau elgtis. Jeigu norite, galime straipsnį išdėlioti kitą tvarką, bet e, vėlgi tai e, ne visai atitinka mūsų pasiūlymą, bet mes mielai priimsime jūsų pasiūlymus dėl šio teksto logiškumo. Prisiminkime, kas vyksta praėjusiais metais. Ir šiandien buvo pateikta klausimą apie tai. Kai iškilo PIP krūtų implantų skandalas, o tai buvo skandalas, nes tie produktai buvo suklastoti, padirbti, e, mes pradėjome e, iš karto galvoti, ar mūsų parengtieji dokumentai galėjo išspręsti problemą, ar mes galėjome užkirsti kelią, ar mes galėjome jau tada pritaikyti reikalingus teisės aktus. Buvo atliktas tam tikras tinkamumo teisės aktų išbandymas. Ir rezultatas buvo teigiamas. Atrodo, kad mes galėjome įvertinti tai, kas e, įvyks, numatyti tai, kas įvyko. Kitas dalykas, jau nuo praėjusių metų imamės visų reikalingų žingsnių, kuriuos esame žadėję. Mes e, e, kartu su komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba numatėme E, galimybės atlikti nacionalinį auditą, toks mandatas sutiktas maisto ir veterinarijos tarnybai. Keturiose valstybėse toks auditas atliktas, greitai tikrinsim ir kitas. Dėl e, to, kokius kriterijus akreditavimo įstaiga turi tikrinti ir e, ką akreditavimo įstaigos, kokius kriterijus jos pačios turi tenkinti. Kol kas dar tų kriterijų sąrašas nėra parengtas, bet po poros mėnesių mes jį jau paskelbsime. Neviršydama laiko noriu pasakyti, kad kaip tik šiuo metu rengiame dokumentą, kuris, tikimės, iki vasaros bus baigtas ir ten bus išvardinta viskas, kas yra padaryta, kad veiksmų planas būtų įgyvendintas. Šio veiksmų plano mes nepamiršome ir mes dirbame taip, kaip e, yra pasakyta pasiūlyme. Jeigu jūs norėsite, mes mielai sugrįšime ir dar kartą pristatysime šį dokumentą jums, bet bendrai mes skaičiuojam, kad jau 60-70 procentų to veiksmų plano yra gyveninta ir aš mielai atsakysiu kitus klausimus. Labai ačiū. Galiausiai suteikiu žodį pranešėjai Rods Berint. Ačiū. Aš, aišku, negalėsiu prabalti viską, kas buvo pasakyta. Negalėsiu sureaguoti į viską, bet e, pasistengsiu sugrupuoti tai, ką pasakė kolegos. Noriu pabrėžti dar kartą vieną dalyką. Noriu pabrėžti laiko klausimą. Dabar Mm, kaip komisijos poveikio įvertinimas yra e, keturi mėnesiai iki produktas patenka į rinką. Komisija dabar siūlo dar pridurti tris mėnesius, taigi turėsime septynis mėnesius dabar patekimų į rinką. Mano pasiūlymas turi aiškias datas, nieks nei, čia jokių išradinėjimų, viskas aišku. Numatyta, kad centralizuota procedūra su nacionalinėmis institucijomis būtų septyni mėnesiai, o nacionalinė procedūra decentralizuota 7 mėnesiai, centralizuota procedūra 9 mėnesiai. Taigi, faktiškai kalbame apie tą patį laiko terminą, e, tikrai tas pats, viskas yra aišku, jokio uždėlsimo nėra patekimo rinka. Jeigu kažkas tai sako, kad užtruks trejus metus, tiesiog sako netiesą. Net, nereikėtų klaidinti nei pacientų, nei pacientų organizacijų, nei mūsų, kas iš kažkokio tai socialinio draudimo institucijos ar iš dar kažkur, tai visi puikiai žino šitą dalyką. Taigi tai yra tiesiog prastos kokybės lobistinės organiza, lo, lobistinė veikla, turiu tai pasakyti aiškiai. Dabar centralizuota, decentralizuota. Daug kas iš jūsų kalbėjote apie šį klausimą, Antonija. Visi kalbėjo apie tai turime aiškiai pasakyti, kad mano projekte, kur aš kalbu apie visą tai, kas yra implantuojama, kaip ponia Ribazy kalbėjo, visus klas, trečios klasės produktus, kalbame apie 20 procentų visų produktų. Tai yra labai mažas kiekis, 20 procentų viso to, kas yra rinkoje. Tai turime tai aiškiai suprasti. Man atrodo, Peter Lyze kalbėjo, man atrodo, apie galimus trečios klasės plus produktus, kad būtų kažkoks tai skirtumas. Aš e, neprieštarauju, mes galime analizuoti, kaip į tai žiūrėtumėm, bet aš galvoju, kad visa tai, kas yra implantuojama, kas pasilieka organizme, visa tai, kas yra susijama, susieta su veikliomis, gyvomis, e, gyvybingomis medžiamis ir farmakologinio požiūrio taško, tai turi būti aiški procedūra. Tai bus jūsų organizme, tai turi būti farma, e, visas farmakologinis procesas. Jeigu jeigu, pavyzdžiui, tarkim, e, nuo trombozės kažkokia tai medžiaga apsauga, e, e, insulinas ar dar kažkas, tai tai turi būti aiškiai pasakyta, tai liks organizme ir turi būti daromas aiškus skirtumas. Jeigu mes turime decentralizuotą procedūrą ar centralizuotą procedūrą, su EMA ar su nacionalinėmis institucijomis, jeigu bus tobulesnė kažkokia atskira procedūra, ne tai yra esmė, ko aš noriu. Aš noriu aiškiai pasakyti, turime aiškiai daryti skirtumą tarp pleistro ir vaistų leidimo švirkšto, insulino sirbliuko ar implantuoto sanario. Eilinis žmogus Bet kur pasaulio aiškiai supras, kad dabartinė procedūra yra labai neteisinga, visiškai bloga. Taigi, aš kai kalbu apie skeltasias įstaigas, aš sutinku, taip turime tobulinti jas. Ir aš neprieštarauju dėl to, kad tai reikia padaryti ir kaip tai reikia padaryti. Tačiau, jeigu mes reikalausime, kad įstaigose būtų e, atitinkami ekspertai, tai aišku, visuomet reikia, e, e, turėsime pasikliauti subrangovais. Bet iš kur mes žinosime, kad jie tikrai bus geri subrangovai? Nacionalinės institucijos turi E, gali e, kontroliuoti uh, paskatasias įstaigas, tačiau negali kontroliuoti su brangovu. Tai aišku, kad tai yra receptas, kuris les, e, ves į katastrofą. Kaip jūs drysite paskelbti apie kažkokią tai įstaigą, kur nebus mediko, uh, gydytojo, farmakologijos eksperto? Kaip galima net įsivaizduoti, kad kažkas renks leidimą, su tuo, suteiks leidimą, jeigu tas žmogus neturi jokio supratimo apie mediciną? nuolatinį jo veikimą ir kaip organizmas gali tai sureaguoti. Tai yra visiškai neprimta. Ir visiškai neprimta, kad paskelbtoji įstaiga būtų tik tai kažkoks tai skėtis, kuris paskui prisisamdytų kažkokiu tai rangovu. Aš tikrai, mane stebina mm, daug, daugelis jūsų pasisakymo dėl uh, uh, priežiūros ir kontrolės papardavimo. Ką tai daro nacionalinės institucijos, valstybės narės? Kas moka už tai? Mes, mes visi už tai mokame. Mes mokame už tai, kas neturėtų būti reikalinga, jeigu būtų tinkamai reguliuojamas patekimas į rinką. Tuomet daug mažiau kontrolės reikėtų rinkoje, jeigu būtų atlikta to kontrolė prieš e, produktui patenkant į rinką. Dabar dėl vienkartinio daugkartinio naudojimo. Aš asmeniškai galvoju, kad taip, nesvarbu, kaip mes tai padarysime. Tačiau dabar mes puikiai žinome, kad ant produkto parašyta vienkartinis naudojimas, tačiau jis yra perdamas daugybę nesu suskaičiuojama e, daugybę kartų. Ir tai yra nepriimtina, tai negerai. Pavyzdžiui, jeigu e, tarkim, e, kateteris slaugės išplovė, Bet mes nežinome, kaip tai daroma. Niekas nežino, kaip yra perdarbami tie vienkartiniai produktai. Niekas net neįsivaizduoja to, kaip, pavyzdžiui, endoskopas su mažytė kamerėlė naudojamas endoskopiniam jūsų skrandžio tyrimui kuris turėtų būti naudojamas tik tai vienam pacientui, vienam tyrimui, Bet tai nėra, taip nėra, mes žinome, bet niekas iš jūsų, nei aš, nei jūs, mesgi nežinome, kiek kartų tas produktas yra panaudotas dar kartą ir kaip jis yra panaudotas dar kartą. Tik tai tuo met, kai bus aiškos taisyklės, bus perdirbimas tinkamas. Nes tikrai infekcija, pavyzdžiui, gali būti, jūs niekaip neįrodysite, kaip jūs buvote užkrėsti ir niekad nežinote, ar tą infekciją išgyvensite ar ne. Kodėl mes turime tiek daug infekcijų e, ligoninėse, kodėl mes, mums reikia tiek daug dabar antibiotikų, kaip reikia dar užtikrinti kad jie nebūtų netinkamai naudojami. Taigi, kolegos, nereikėtų nieko klaidinti. Aš esu paprastas žmogus ir man atrodo, kad jeigu yra produktas vienkartinio naudojimo, jis turi būti naudojamas tik tai vieną kartą. Kolegos sako, kad nereikėtų palinkti to gamintojui. Gerai, bet kas tada tai apibrėž? Komisija, mes, gamintojas yra tas, kuris turi aiškiai pasakyti ir turi įrodyti, kodėl tai gali būti tik tai vienkartinio naudojimo priestasis, kodėl jis negali būti perdarmamas. Aš nesu naivė, aš suprantu, kad visuomet, aišku, um, čia yra galimybė pasidaryti gauti pinigų. Aš gal atsiprašau, neturėčiau taip tiesmukiškai kalbėti, bet aš žinau, kad gamintojas gali apsimesti, kad prietaisas gali būti naudojamas tik tai vieną kartą, kad paskui pirktume dar kartą. Tai, tai, tai. Bet aš manau, kad turi, tu, jie turi sugebėti įrodyti, kodėl tai turi būti vienkartinis prietaisas. Ir kiekviena ligonė, kiekvienas gamintojas turi aiškiai irgi tą įrodyti. Ir tuomet būtų, jeigu aišku, kad tą produktą galima naudoti daug kartų, tai jis neturėtų būti ženklinamas kaip vienkartinio naudojimo. Bet kitaip, aišku, kad e, čia nėra e, jokios vertės. Jeigu tai yra e, prietaisas, kuris pažymėtas vienkartinio naudojimo, bet jis daug kartų naudojamas, tai kur čia ta vertė? Mums reikia kažkokios tai sistemos, nežinau, bet kokios. Jeigu jūs rasite geresnį sistemą, tai aš mielai priimsiu tą sistemą. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kas yra vienkartinis prietaisas produktas, kurio negalima niekada daugiau panaudoti ir tas, koks, kurį galima daug kartų panaudoti. Atsiprašau, kolegos, bet taip ir panaudojama Tomas teisingai sako, skaidrumas yra esmė. Aš noriu pasakyti tik tai vieną dalyką, poniai Lepaš ir kitiems, ir poniai Ryvazy, taip pat, aišku, dėl PIP skandalo. Visuomet gali būti skandalų. Tai buvo nusikalsama veikla ir tai gali atsitikti bet kada, net jeigu turėsime tūkstančius inspektorių, pavyzdžiui, maisto ir veterinarijos, tarkim, tarnyba turi tūkstančius inspektorių, nežinau, ar jie gali būti autorizuoti čia atlikti medicinos prietaisų tikrinimus, čia gal komisija gali pa, mums paaiškinti, bet mes turime pasirūpinti, kad priežra iki patekimo į rinką ir klinikiniai tyrimai būtų tokie geri, kad būtų visiškai aišku, kad neliks jokių spragų. Ir aišku, taip reikės tos kontrolės ir priežiūros po patekimo į rinką. Bet e, prašom pasakyti, kas už tai mokės. Aš nenoriu, kad valstybė, kad valstybės narės ir mokesčių mokėtojai mokėtų už tai, kas iš tikrųjų yra gaminto atsakomybė. Ačiū. Labai ačiū. Mes baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 13 dienos. Na, o gegužės 29 dieną tos pakeitimus aptarsime. Balsavimas aplinkos apsaugos komitete įvyks Liepos 10. Na, o greičiausiai rugsėjo mėnesį pranešimas pateks į plenarinę sesiją. Labai gerai, dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Žodis e, Peter Leze. Penkios minutės skiriamos pranešimo pristatymui. Prašom, Peter Lyze. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. E, socialdemokratų frakcijos atstovė e, Rodberend buvo šešėlinė pranešėja ir iš tikrųjų mes sutarėme laikytis nuseklumo dėl abiejų šių pranešimų. Kreipiuosi tuos, kurie nedalyvavo praėjusiame posėdėje. Mano pranešime kalbame apie visus diagnostikos medicinos prietaisus, kurie uh, tiesiogiai nenaudojami žmogaus kūne. Tai e, pavyzdžiui yra prietaisai naudojami DNR testui, kraujo testui ir taip toliau. Šį kartą pranešimas svarstamas jau antrą kartą. Jis, tai yra, tiksliau, antras darbo tvarkės punktas. Aš tikiuosi, kad uh, kitą kartą pranešimų svarstymas bus sukeistas vietomis, nes uh, diagnostikos prietaisai nėra mažiau svarbus. Jeigu nebūtų taikoma e, teisinga terapija, tiksliau, jeigu nebūtų teisingos diagnostikos, tai nebūtų galima taikyti ir teisingos terapijos. Medicina visų pirma e, yra diagnostika, paskui tik seka terapija, taigi aš kitą kartą siūlyčiau apkeisti pranešimų nagrinėjimo tvarką. Uh, Kaip ir medicinos prietaisų atveju, taip ir čia yra labai panaši problema. Kaip galima būtų užtikrinti prietaisų kokybę? Yra ultravioletinių spindulių prietaisai, kurie, tarkim, rodo, kad e, viruso nėra, bet dėja, kaip kad dažnai atsitinka Europos Sąjungoje, uh, E, kartais paaiškėja, kad, e, tarkim, e, prietaiso rezultatai buvo neteisingi. Gali būti taip, kad tas pats, kad keturi vienodi mėginiai išsiunčiami keturioms laboratorijoms ir gaunami keturi skirtingi atsakymai. Taip pat ne visada teisingi būna ar hepatito testo rezultatai. Taigi aš manau, kad reikėtų pagerinti sistemą. Uh, Anksčiau pasakyta, kad reikia atsižvelgti į subsidarumo principą, aš tam tikrai pritariu, tačiau tai negali reikšti, kad mes ir toliau toleruosime tokią betvarkę Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad mūsų vis, tai yra mūsų visų užduotis tokia netvarka kovoti. Dėl Dagmar Berint pranešimo teiginių e, komisija iš tikrųjų pasiūlė, kaip būtų galima patobulinti sistemą ir man atrodo, kad mes žengsime e, žingsnį priekį, jeigu tos pasiūlymus įgyvendinsime. Viską būtų galima dar labiau pagerinti ir taip privaloma daryti. Ir dėl to aš patikiu irgi savo pasiūlymu. Iš dalies pritariu tam, kas siūlo Dagmaro Berent. Pavyzdžiui, dėl akredituotų įstaigų kokybės. Mes įstaigoms kelime labai griežtus reikalavimus. Ir įsivaizduokime, kad maža arba vidutinė įmonė turi turėti penkerių metų patirtį. Ir tikrai manau, kad ir, įmon, ir įstaigoms turėtų būti taikomi labai e, griežti reikalavimai. Pritariu e, Dagmar Atberents kritikai. Dabar dėl trejų metų laikotarpis. Aš manau, kad kaip siūlo Dagmarat Berint, e, dėl leidimų išdavimo procedūros e, viskas bus labai užvilkinta. Tačiau, man atrodo, tas trijų metų laikotarpis yra susijęs su naujo teisės akto įgyvendinimu. Komisija siūlo tris metus medicinos prietaisams ir keturis metus e, kitiems prietaisams. Aš siūlau tokį periodą keisti. Aš manau, kad per trejus metus mes negalime sukurti naujos patikimos sistemos. Dėl to aš pasisakau už tai, kad toliau būtų dirbama dabartinės sistemos pagrindu ir kad ji būtų tobulinama. Dėl klinikinių bandymų apie tai buvo kalbėta. Pritariu komisijai, kaip ir Dagmar Atberent. Taip pat į pranešimo projektą įtraukiau nuostatą dėl mažamečio apsaugos ir dėl terminų. Aš palaikau pokalbį. Aš daug diskutavau su e, pranešėja dėl klinikinių bandymų. Manau, kad turėtumėm užtikrinti nuoseklumą šioje srityje. Dėl mažų ir vidutinių įmonių. Aš manau, kad, pavyzdžiui, kalbant apie atitikties e, pareiškimų vertimo, tai jie yra svarbus akreditavimo įstaigoms. Galbūt tokių dokumentų nereikėtų versti visose valstybėse narėse į visas kalbas. Galbūt būtų galima numatyti tam tikras lengvatas maži, mažoms bei vidutinėms įmonėms. Dabar dėl vadinamųjų in-house testų. Čia komisija siūlo uh, griežtesnius reikalavimus, aš pateikiau pasiūlymų, kaip mokslininkai, e, kurie, pažiūrėjau, tyria retas lygas, e, galėtų vadovautis paprastesnė procedūra, negu kad siūlo komisija, atliekant in-house testus. Vis dėlto negalima palikti nere, visiškai nereguliuotos rinkos. Dabar dėl diagnostikos Aš manau, kad vėlgi turėtų būti um, griežtesni reikalavimai. In-house testai yra numatyti ligonėms tuomet, kai nėra komercinių testų. Jeigu yra pateikiamas kažkoks tai e, produktas, e, vaistas į rinką kartu su papildomu e, prietaisu, tai man atrodo, kad tokiu atveju uh, Galbūt nereikėtų matyti tokių plačių išimčių, leidžiančių nukrypti nuo in-house nuostatos. Dar porą pastabų. Komisija siūlo daug deleguotų aktų. Man atrodo, kad vis dėlto daugiau sprendimų reikėtų priimti pagal bendro sprendimo procedūrą. Komisaras Borg ir kiti e, Europos komisijos darbuotojai tikrai remia savo pasiūlymą ir jie labai geranoriškai nesutiks keisti. Visiškai netrukus vis dėlto turėsime ir naują komisiją, naują komisarą atsakingą už generalinį Sanko direktoratą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tai, kad žymiai griežtesni reikalavimai praktiškai užblokuotų leidimų išdavimą. Jeigu reikalavimai būtų sušvelninti, tai kiltų labai daug skandalų. Man atrodo, kad vis dėlto pagrindiniai priedo elementai, jeigu jau juos reikės keisti, tai turėtų būti keičiami nedeleguotais aktais, o bent, pagal bendro sprendimo procedūrą. Tai būtų greit, greitesnis kelias, negu kad e, viso reglamento perrašymas. Ir dar viena pastaba, kuri labai svarbi apie tai mes jau nekartą kalbėjome, tai yra sutikimo davimas. Aš kalbėjau su daugeliu ekspertų iš EBPO, iš Europos tarybos, kalbėjau su genetikais ir jie sakė, kad ypač DNR testų atveju labai svarbu, kad žmogus būtų pakonsultuotas, kad jam būtų suteikta informacija. Uh, Testai e, yra paprasti, bet e, tikrai labai svarbus kontekstas, kuriame jie yra atliekami. Internete yra labai daug nerimtų pasiūlymų ir dažnai žmonės atsiduria dramatiškoje situacijoje. Pagal dabartinę Europos teisės aktų situaciją trečias asmo, ar tai būtų darbdavys, uh, ar kaimynas atneštų genetinės medžiagos į laboratoriją, pavyzdžiui, plauką ir gautų informacijos apie tai, kad, tarkim, ateityje e, asmo gali susirgti kažkokia sudėti, sunkia lyga, genetinė lyga. Taigi aš manau, kad labai svarbu, jog būtų teikiamos tinkamos konsultacijos. Apie to tai nekartą kalbėjome. Dar reikia aptarti vairias detalės. Aš diskutavau su ekspertais, rengdamas pasiūlymą. Uh, ir jie sakė, kad pasiūlymą būtų galima dar patobulinti. Esminis dalykas yra štai, koks reikia laikytis tų principų, kurie yra pagrindinių teisų hartijoje. Pacientas turi duoti sutikimą atlikti tokį testą, nes testas gali turėti labai e, plačių pasiekmių. Taigi viskas turi būti pagrista solidžių teisinių pagrindų. Labai ačiū už jūsų dėmesį ir puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū Peter Lyze. Esu tikras, kad abu pranešėjai kitą kartą susitars dėl pranešimų nagrinėjimo tvarkos. Na, tikrai aš jumis abiem pasitikiu. Kągi, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, kad jie galėtų pakomentuoti šį pranešimą. Kolegė Dagmarot Berint. Ačiū, pirmininkė dėl daugelio dalykų aš pritariu kolegai Peter Lyze. Aš jau anksčiau sakiau, kad esu įsitikinusi, jog komisijos pasiūlymas geresnis. Daugeliu atveju aš remiu komisijos pasiūlymą. Galbūt, jeigu kalbame apie įstaigas, turėtumėm pagalvoti, ką daryti su tokiamis inspekcijomis, apie kurias iš anksto nepranešama. Uh, Ar turėtumėm pakeisti e, tekstą, galbūt reikėtų paminėti ir atsakomybę. Dėl to, ką paminėjo Peter Lyze, taip, aš pritariu, kad paskirtų arba paskelbtų įstaigų kokybė turėtų būti gerinama. Tai, ko yra reikalaujama iš įmonių, turėtų būti e, atitinkamai reikalaujama ir iš įstaigų. Tikrai uh, įstaigos negali pavesti uh, savo darbų kažkokiam neaiškiam firmeliam ir taip toliau. Dėl įgyvendinimo laikotarpio aš pritariu Peter Lyze. Tikrai galbūt būtų prasminga tuos įgyvendinimo terminus suvienodinti. Dėl to užvilkinimo, apie kurį kalbėjo Peter Lyze, Aš manau, kad mes čia turėtumėm rasti panašų e, sprendimą, kaip ir kito teisės akto atveju. Dėl in-house testo, apie kuriuos kalbėjo e, Peter Lyze ir papildomų lydinčių medicinos prietaisų. Na, šimtų procentų, nesu tikra, galbūt neteisingai supratau, sako kalbėta, bet nesu tikra, kad komisijos pasiūlyta išimtis, leidžianti nukrypti nuostatą tam tikriems in-house testams, ypač atliekant papildomą diagnostiką, galbūt nepakanka tokio pasiūlymo. Aš gal dar kartą padiskutuosiu apie tai su pranešėju, nes nesu visai tikra. Peter Lyza sakė, kad jis norėtų, kad testai būtų atlikti vienoje įstaigoje. Jis pateikė atitinkamų pasiūlymų dėl DNR testų, tam, tikrų, tam tikros terapijos. Ir taip pat aš manau, kad mes turėtumėm pagalvoti ir apie tokius testus, kuriuos pacientas atlieka pats. Peter Lyze čia siūlo pakeitimų. Aš manau, kad mes dar jos turėtumėm pasigilinti. Dėl taikymos ryties. Peter Lyze jos nepaminėjo. Jis mano, kad komisija pamiršo arba tiesiog neapsižiūrėjo, ir nepaminėjo neutrogenetinių testų. Na, man dėl to kyla rimtų klausimų, aš laikausi labai atsargios pozicijos. Dėl deleguotų aktų ir teisės aktų kūrimo. Na, aš esu paskui tikrai ne iš tų, e, kurios remia komitologijos procedūrą. Ir praeitie visą laiką sakydavau, kad negalima pagal vieną uh, pavyzdį priminėti visų teisės aktų. Dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai situacija pasikeitė ir dėl deleguotų aktų galiu pasakyti štai, ką man jie visai primtini, jeigu jie leis paspartinti procedūrą. Dėl to aš tikrai norėčiau paprašyti panalizuoti, kokiuose sritise tie deleguoti aktai yra prasmingi. Jeigu teisės akte yra netgi tik tais trys straipsniai, vis tiek, norint jį patvirtinti, reikia bent pusės metų. Jeigu jūs manote, kad pakanka trumpesnio laiko, tai jūs gyvenate fantazijų pasaulyje. Juk pasiūlymas turi būti pateiktas ir Europos parlamentui, mes jį turime išnagrinėti, yra rengiamas pranešimas, pranešėjas, pranešėjų reikia pakankamai laiko, paskui e, pranešimą reikia uh, versti kitas kalbas, yra teikiami pakeitimai. Iš tikrųjų, procedūra labai užtrunka, jie sudėtinga ir kartais vis dėlto reikia greičiau pakeisti teisės aktą, taigi aš norėčiau paprašyti laikytis lankstesnio požiūrio, atsižvelgti į tai, kad dėl kai kurių medicinos prietaisų pacientams reikia greitesnio sprendimo. Uh, Man atrodo, kai kuriais atvejais tikrai visai pakaktų deleguotų aktų. Ačiū. Toliau kolegė Taylor, prašom. Good morning, Chair. Um... Labas rytas. Visų pirma, norėčiau padėkoti daktarui Lyzė už pranešimo projektą. Jis pateikė visą eilę pakeitimų, kurie, mano nuomonė, komisijos tekstą patobulina. Uh, Tačiau dėl kai kurių iš jų aš ne visiškai sutinku ir galbūt jie ne tą kryptimį nukreipti, kaip mes norėtume. Nors e, šiokių tokių pakeitimų reikia. Tris dalykus norėčiau išskirti, nes man skirta nedaug laiko. Dėl klinikinių įrodymų aš e, džiaugiuosi, kad ponas Lyzė bando išaiškinti struktūrą šio požiūriu ir uh, įvertina pasiūlymą gerai. Dabar žvelgiu iš šešto skyriaus aštuntame priedė dalį ir aš nežinau, ar visi galės tų reikalavimų laikytis. Pažiūrėkime, kaip jaučiasi medikai. Ar jie turi pakankamai klinikinių įrodymų, kad galėtų primti gerus sprendimus. Tai yra reikalinga. Dėl stebėsinos ir etinio patvirtinimo. E, manau, kad tie pasiūlymai yra labai geri. Aš džiaugiuosi, kad jis išlaiko komisijos pasiūlymo esmę tačiau nežinau, ar tas leidimas prieš patekimą į rinką e, jo tekste yra gerai e, formuluojamas. E, kai kalbame kai kalbam apie įstaigos viduje atliekamus tyrimus, čia, manau, reikėtų sukurti gerą formuluotę, specialios nuostatos turėtų užtikrinti, kad klasės D prietaisai e, būtų e, naudojami teisingai. E, daugiausia tik būtų pasakytina apie retas lygas, kur pacientų skaičius bus labai nedidelis. Taip pat ypatingų priemonių turi būti įmamasi tais atvejais, kai lygos yra labai infekcinės ir greit plinta, pavyzdžiui, kiaulių gripo atveju. 14 straipsnio pakeitimai, kuriuos siūlo pranešėjas, yra labai geri, bet aš e, nežinau, ar jie yra pakankami. Ir trečias dalykas - savikontrolė ir e, tikrinimas visą vartojimo laiką. Aš bijau, kad kai kurios iškeltos sąlygos sukelti gali tam tikrų psichologinių problemų pacientas, pavyzdžiui, Huntingtono lygos atveju. E, Matau, kad tas problemas Pieteris Lyze bando išspręsti, tačiau man atrodo, kad jis bando iškelti kitų sąlygų e, dėl savarankiško testavimo. Peteris Lyzė kalba apie valstybių narių subsidiarumo e, principą. E, savarankiško testavimo sąlygų nustatymas gali įtakoti valstybių narių kompetenciją. Junktinėje karalystėje 16-17 metų vaikai jau gali duoti savo sutikimą. Uh, Ir dar vienas dalykas susijęs su tuo, ką mes apibrėžėme kaip prietaisą pagal reglamentą. Daktaras Lyzė išplėtė savo apibrėžimą ir įtraukė e, bandymus su gyvūnais ir sakoma, ar tai e, gali atnešti tiesioginės ar nesauginės naudos turi būti įvertinta. Bandau atidžiau išnagrinėti. E, daktaras Lyzė kalba apie E, specialius testus tais atvejais, kai lygos yra susijusios su genetinėmis priežastimis. Mes e, turėtume kalbėti apie gyvybei grėsmės nekeliančių e, lygų nustatymą. Ir bus įdomu pamatyti, kokia bus šešėlinių pranešėjų pozicija tais klausimais. Thank you very much. Next speaker is Margarita Au. Toliau Margarita Au. Matijas, jeg har tænkt mig at tale dansk. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu daniškai, seniai jau begirdėjot tą kalbą. Visų pirma, noriu padėkoti Peteriui Lyzei už puikų darbą ir už tai, kad jis sutiko su tuo, kad mes visapusiškai dalyvautume rengiant šį dosiją. Yra klausimų, kurie e, santykinai atrodo paprasti, bet iš tiesų jie yra gana kompleksiški, tai ne iš karto taip atrodo. Ir aš noriu padėkoti dar kartą, kad mes galėjome e, parengiamame darbe aktyviai dalyvauti. Aš norėčiau atkreipti dėmesį visą eilę e, konkrečių punktų, kurie nusipelno atidesnio panagrinėjimo. Aš manau, kad reikia atskirti self-testing ir kitokias diagnozavimo priemonės, kitokius būdus. Mes turėtume e, kur kas tiksliau kalbėti. Jeigu norit, galėtumėm pasakyti, kad pacientui reikia daugiau konsultavimo, daugiau patarimų, kai reikia pasirinkti, ar savarankiškas tikrinimas gali būti ar kitaip. Ir aš nemanau, kad Peteris Lyzė kitaip mano. Aš manau, kad turėtume numatyti paaiškinimo prievolę, konsultavimo prievolę. Peteris Lyzė nori E, atidėti įgyvendimą. Aš nemanau, kad tai yra prasminga. Aš nemanau, kad komisijai reikia labai daug mąstymų laiko, pamastymų laiko. E, Dogmar e, Rodberint jau sakė, kad iš Europos parlamento pusės reikia reikalauti operatyvumo ir darbštumo. Aišku, sutikimas yra įtrauktas į pranešimą. Aš norėčiau priminti, kas yra parašyta e, pacientų apsaugos hartijoje. Nuostatos ten yra labai griežtos. Lygiai tas pats yra pasakyta apie klinius, klikiniukus bandymus. Reikia aiškaus paciento sutikimo. Iš esmėsgi čia apie tas pačias problemas kalbame. Daug kas kalba ir daug kas iš jūsų kalbėjo apie skaidrumą. Tai tampa tam tikrą mantrą. Žodis skaidrumas, e, jei leistumėt mano nuomonė, yra naudojamas bet kam apibriežti. Šiame e, labai techninėme dosijai tai tampa e, esminiu žodžiu. Kalbame apie tai, e, kaip produktai bus teikiami į rinką, apie tai, kokie tie produktai. Sakoma, kad kartais juose yra tam tikro broko paslėpto. E, Ir atrodo, kad ne viskas yra pasakoma taip, kaip reikėtų pasakyti. Turėtume užtikrinti, kad ekspertai, kad medikai žinotų, e, kokia yra padėtis, kad geriau būtų užkirstas kelias problemoms, negu paskui reikėtų jas taisyti, geriau prevencija negu gydimas. E, Rodman Berin, tarp kitko, sakė, jeigu mes išvengsime spragų galutinėme teisės akte, e, tai bus labai gerai. Skaidrumas yra svarbus E, diagnos, in vitro diagnostikai. Nes e, labai daug gydytojų, tiesą sakant, negauna informacijos. Net e, mes patys Danijoje, nors mes ir labai atviri, susidurėme su panašiomis problemomis. Gydytojai labai dažnai nenori tokių tyrimų atlikti, nes jie nelabai supranta, uh, E, neturi pakankam informacijos, e, kaip visa tai turi vykti, kokios procedūros taikymas ir koks gydimas. Viskas turi būti daroma pacientos sveikatos labui, saugos labui. Ir be abejo, reikia akreditacijos prieš pateikimą į rinką, e, ypač kai kalbame apie rizikingus, pavojingus produktus ir prietaisus. Tai turėtų būti privaloma mes e, neturėtume turėti galimybės apeiti e, tokių reikalavimų ir negalime paslėpti rezultatų, kurie rodo, kad tas prietaisas nepasiteisino. Kai kalbame apie um, e, atitikties vertinimo įstaigas. Aš e, manau, kad jau yra pakankamai viskas reguliuojama, yra centralizuotas įstaigos, kurios yra atsakingos už kontrolę. Čia yra įdomus aspektas, tiesą sakant, iškyla tam tikras paradoksas dėl greitumo ir efektyvumo. E, aš norėčiau, kad būtų vis tik daugiau skaidrumo, bet jeigu trūksta skaidrumo ir jeigu yra E, tos akredituotos institucijos, kurios gali informuoti, aš nežinau kokiais būdais apie saugumą. Tai e, turime būti tikri, kad tas saugumas iš tiesų bus garantuotas. Ir man e, toje, tose akreditavimo įstaigose skaidrumas yra vienas iš svarbiausių veiklos aspektų. Vielen Dank. Ponas Kabunor. Kolegyně a kolegové, já v tom budu se snažit být velmi stručný. Na prvním místě bych chtěl... Ačiū kolegos, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau ir aš padėkoti pranešėjui. Ačiū už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Jo pasiūlymai labai patobulina, pagerina Europos komisijos pasiūlymą. Pranešėjas pasisako už tai, kad po truputį būtų perdodamos kompetencijos komisijai. Mes manome, kad reikia rasti gerai subalansuotą poziciją tarp saugumo ir kokybės iš vienos pusės ir galimybės pasinaudoti medicinos priežiūrą iš kitos pusės. Jeigu mes norime sukurti modernę sveikatos priežiūros sistemą ir ją remti, tai tuomet viena vertus turime remti pažangėją mediciną, pažangiausią mediciną centruose ir antra vertus turėtumėm atsižvelgti ir e, prevenciją pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose. Man atrodo, kad reikėtų pritarti ir screening testams, kurie, kurie atliekami pacientai. Ir taip pat e, turėtumėm remti ir e, galimybę, jog e, šeimos gydytojai atlik, galėtų atlikti kokybiškus tekst, testus. Labai ačiū, jau pasisakė visi, kurie norėjo. Žodis komisijai, prašau. Much, Chairman. Labai ačiū pirmininkė, noriu padėkoti gerbėmiems europarlamentarams už šią galimybę išgirsti jų poziciją. E, pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad e, nesvarbu, kokia yra tvarka, svarstami tie klausimai, čia yra jūsų nuožiūros reikalas, aišku, bet e, abu šie pasiūlymai yra vienodos svarbos ir taip komisija juos ir žiūri. Labai vertiname tai, ką, ką, ką pranešėjas pasakė, šešilniai pranešėjai. Sutelksiu dėmesį į į tuos dalykus, kurie labiausiai atrodo akcentuojami. Visų pirma, dėl paskelbtų įstaigų stiprinimo. Gerbiamas parlamentaras Lysė kalbėjo apie tai. Dėl klinikinių tyrimų tas pats paskelbtų įstaigų stiprinimas stiprinimas yra labai svarbus ir tikrai čia vertinga būtų analizuoti, kas padėtų sustiprinti. Dėl klinikinių tyrimų dėkuoju Jums, kad paminėjote e, juos šiame pasiūlyme. Tikrai reikia suderinti visą tai, kas yra numatoma viename pasiūlyme su tuo, kas yra numatoma kitame pasiūlyme. Dabar dėl labai jautraus klausimo, kurį Jūs iškėlėte dėl to, kad sutikimas turi būti duodamas prieš tai visiškai informavus pacientą, taip pat ir dėl DNR tyrimų klausimu tikrai mes labai jautriai tai reaguojame ir, ir siekime įmanomo, pato, kiek įmanoma didesnio patol, patobulinimo šio, šio požiūriu. Tikrai norime, kad viskas būtų labai teisinga nustatyta, ypač kadangi matome, kad tokio tipo tyrimai labai plečiasi ir ateityje tikrai labai jų apimtis išauks. Dabar dėl mm, įstaigos ligonės viduje atliekamų tyrimų Mes suprantame, kodėl būtų svarbu, kaip pranešė sako, mm, atitinkamai, kad būtų ir įstaigos tada atliekami tyrimai, atliekami reikalavimus. Parlamentarai kalbėjo apie tai, kad reikėtų išplėsti galbūt taikymo sritį. Mes galvojame, kad reikėtų aiškiai apibriežti, kokie tyrimai būtų, patektų į medicinos prietaisų reglamento taikymo sritį. Čia reikėtų tobulinti tą sritį. Dabar dėl perinamo laikotarpio klausimo. Aišku, mes visi norėtumėm, kad perinamasis laika, laikotarpis būtų kaip galima trumpesnis, kad viskas įsigaliotų kaip galima greičiau. Tačiau labai svarbu, labai svarbu viską padaryti teisingai. 18 mėnesių laikotarpis um, ūkio subjektų projektams registruoti, prietaisams e, leidimams e, registruoti yra labai svarbus. Jeigu pereinamasis laikotarpis būtų trumpinamas, svarbu, kad nepakenktumėm tikslams, kurių norime pasiekti. Mm, čia gal AUDAMED modulis jau turėtų veikti, būtų tai labai gerai, galvojant apie pereinamą laikotarpį. Aš pasiūlyčiau pamastyti dar e, tą kryptimę, ar būtų naudinga AUDAMED, kad visiškai veiktų. Dabar dėl. Tai mes labai stengiamės užtikrinti testinumą komisijai ir dėl to, ką teisės aktų leidėjai sutarė, mes tengiamės to ir laikytis. Ir, ir šiandien procesai tokie patys. Noriu pa, patikinti Jūs, kad tikrai kad testinumas yra labai svarbus. Kartais deleguoti aktai e, juda sparčiau nei teisės aktų leidyba, bet na, reikia pasirūpinti, kad būtų testinumas. Aišku, teisės aktų leidėjai čia turi paskutinį žodį. Na ir galiausiai žodis pranešė Peter Lyze. Labai ačiū pirmininkai pirmininkė, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū komisijai, kalbėsiu labai trumpai. Taip, e, Dagmar Rotberent yra teisi dėl in-house testų, mes turime dar susitarti, mūsų tikslas vienodas, neturėtumėm sumažinti saugumą. Vis dėlto, jeigu e, pramonės sektorius nesugeba e, prietaisų pateikti į rinką, mes turime suteikti ligoninėms pakankamai galimybių. Na ir iš tikrųjų nuomonės labai skiriasi, mes jas turime suderinti. Rebeka Taylor sakė, kad nepakanka to, ką aš pasiūliau. Antra vertus, kai kas sakė, kad galbūt aš nuėjau per toli. Mes, aš esu pasirengęs padiskutuoti apie tekstą, galbūt kartu galėtumėm parengti pakeitimų. Uh, Dėl taikymos ryties aš pradžioje nesakiau nieko. Dagmar Rotberent dėl jos tyravosi. Man atrodo, kad sunku būtų sakyti štai kaip. Juk kalbame apie su žmogaus kūnu atliekamus teks, testus galima būtų sakyti, kad jeigu yra kažkoks tai sutrikimas, galbūt žmogui būtų galima paskirti specialią dietą, jisai subloktų. Ir įsivaizduokime, kad yra žmogus labai nutukęs ir gydytojas siūlo pacientui labai e, staigiai numesti svorį, nes antraip e, jos veikata labai nukentės dėl tokio ansvario. Jeigu tokia dieta neturi jokio mokslinio pagrindo, o dietas siūlo įmonę atlikus kažkokį tekstą, tai testą, tai aš manau, kad problema yra lygiai tokio paties aštrumo, kaip kad ir, tarkim, prietaisas rodantis, kurio rezultatai neteisingi kalbame apie fiziologinius procesus žmogaus kūne, kur prasideda medicinos poveikis, kur jis baigėsi, man atrodo, kad mes turėtumėm apie tai pagalvoti, bandydami viską reglamentuoti. Toliau. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėms ir komisijai už išreikštą paramą. Rebeka Taylor klausia, ar mes nesikišame į valstybių narių kompetencijas, į subsidiarumo principą. Be abejo, suprantu, kodėl tokį klausimą pateikė būtent atstovė iš Junktinės karalystės. Tai susiję ir su žmogaus teisų hartija. Jeigu aš teisingai esu informuotas, tai neprieštarauja žmogaus teisų hartijos trečiam straipsnėje. Ir aš tikrai nesakiau, kad mes nenorime, kad pacientas išreikštų savo e, pritarimą. Uh, mes laikomės principo, dėl kurio mes visi susitarėme ir kuris yra privalomas ES. Dėl to mes tai turime atsižvelgti. E, žmogaus teisų hartijoje e, kalbama apie tokius principus, į kuriuos turime atsižvelgti. Jeigu mes norime reglamentuoti testus, tai mes vis dėlto turime negalimybę numatyti, kad pacientas išreikštų savo sutikimą. Tai yra prievalė. Kitaip negalime testo atlikti, jeigu paciento sutikimo nėra. Be abejo, mes dar turėtumėm pagalvoti apie formuluotę. Tikrai nenorėčiau, kad genetinis testas visiškai prastinėje procedūroje arba, pavyzdžiui, kai yra kažkoks testas tyriant sergantį pacientą, kad būtų atliekamos labai ilgos sudėtingos procedūros. tikrai negalima laukti 20 metų. Juk labai svarbu žinoti, kad, pažiūrėjau, asmuo sulaukęs 50-mečio gali susirgti sena lyga, e, atsiprašau, sunkia lyga. Na ir galiausiai dar vienas žodis, dar keletą žodžių apie skaidrumą. Taip, skaidrumą mums reikia. Ir aš apie tai kalbu ir su kitomis kolegomis. Iš tikrųjų būtų gerai, jeigu į eks... Europos parlamentą galėtų ateiti ir ekspertų dėl formuluotės, kad, kuri būtų kiek įmanoma skaidresnė. Kaip reikėtų užtikrinti, kad nebūtų atskleidžiami pacientų asmens duomenys. Buvo sakyta, kad jeigu mes kelpsime visus duomenis, Tai galbūt, jeigu žmogus serga labai sunkia, reta lyga, tai bus labai lengva uh, sužinoti, išsiaiškinti, koks žmogus ta lyga serga. Mes apie tai kalbėjome ir 2011 metais. Uh, Linda McEwen, Dagmar Rodberent apie tai taip pat kalbėjo. Aš tikrai nenorėčiau, kad būtų naudojami asmens duomenis arba atliekami kitokie pažeidimai, pavyzdžiui, pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės. Juk pacientui gali būti padaryta žala, jeigu kai kurie duomenys apie jį būtų paskelbti. Taigi, man atrodo, kad į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Taigi, šiuo klausimu bendradarbiausiu ir su kitais kolegomis. Ačiū. Ačiū, Peter Lyze. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 13 dienos 12 valandos. Gegužės 29 dieną bus aptariami, aptariami pakeitimai, kaip ir Dagmaro Dberint pranešimo atveju. balsuosime Liepos 10 dieną, o ko gero į plenarinę sesiją šis pranešimas pateks rugsėjo mėnesį. Labai ačiū visiems, ačiū ir komisijai. Dabar galime eiti prie Holger Kramer pranešimo dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių. Prašyčiau visų, kurie nenori dalyvauti diskusijoje, išeiti iš salės, bet aišku, galite ir pasilikti. Kviečiu jūs pasilikti salę, jeigu to norėtumėte. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui Norėčiau, kad jis pristatytų šį pranešimą. Prašom, Holger. Ačiū. Pirmininkė. Dėl šios temos lengvieji, lengvusios transporto priemonės. Kai mes kalbėjome apie laiko grafiką, aš norėjau uh, kad būtų skirta daugiau laiko ir lengvosiams transporto priemonėms, ne vien tik tais krovininiams transporto priemonėms. Dėl KARS paketo buvo rastas kompromisinis sprendimas ir tikrai manau, kad kai kurie to susitarimo aspektai galėtų būti perimti ir čia dėl, dėl lengvųjų transporto priemonių. Manau, kad čia tikrai nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio. Bandysiu užsiminti, kur galėtų būti tokių aspektų, dėl kurio jau susitarta. Beje, norėčiau pasakyti, kad pakeitimo e, buvo gauta mažiau negu kad aš tikėjausi. Paprastai dėl tokių kontroversiškų dosije pakeitimų būna žymiai daugiau. Aš tikrai tikiuosi, kad pavyks rasti ir kompromisus dėl pateiktų pakeitimų. Aš pabandysiu trumpai um, aptarti tuos pakeitimus. Mes turėtumėm nepamiršti ir 20 metų strategijos, skirtingai negu kad um, krovininių automobilių atveju čia formuluotę turime to be confirmed. Kalbant apie kars, apie. Um, buvo klausta ir apie tai, ar reikia numatyti reikalavimus laikotarpį po 20 metų. Aš manau, kad apie tai reikėtų kalbėti po 2017 metų. Mes taip pat kalbėjome ir apie superkreditus arba ypatinguosius kreditus. Buvo siūlyta uh, E, išbraukti tuos ypatinguosius kreditus, o po 20 metų dvigubinti dėl e, testo ciklo. Man atrodo, kad dabar apie tai gal dar nereikėtų išsamei diskutuoti. Kalbant apie lengvuosius automobilius, jeigu teisingai supratau, yra kompromisas dėl to testavimo ciklo. Ir man atrodo, kad čia galbūt būtų galima tiesiog viską perimti iš krovininių automobilių reglamento. Tikiuosi, kad ir šešėlinis pranešėjas tam pritarė. Čia galėtumėm rasti tokį kompromisą. Aš šiaip labai norėčiau pasiklausyti, ką mano kolegos apie pateiktus pakeitimus, o vėliau e, aš galėsiu pateikti pasiūlymą dėl tolimesnio darbo. Labai ačiū ponui Kramer. Dabar EPP frakcijos vardu, prašom. Taip. Tatarela. Pirmininkė, ačiū. Aš manau, kad mes turėtume palaukti šešėlinių pranešėjų dėl kompromisų e, susitiksančių e, posėdžio rezultato. Tikiuosi, kad bus pasiektas toks susitarimas. Taip pat e, pažiūrėkime, kaip e, e, baigsis balsavimas dėl Ulmar pranešimo. O aš savo ruoštų galėčiau pasakyti, kad tikslas 147 gramai vienam kvadratiniam kilometrui yra neginčytinas. Ir tuo požiūriu turėsime į savo pusę palengti kitus kolegas. Norėčiau trumpai išskirti kitas dvi problemas. Dėl specialiųjų kreditų, ypatingųjų kreditų, jau čia buvo pateikta e, pakeitimų. Ši priemonė yra tokia įvairia pusė. Viena vertus, e, tai yra gera priemonė, jeigu norime skatinti elektrinių automobilių raidą. Ir p, kodėlgi mes turėtume 2015 metais nutraukti juos tiekti. Norėčiau pabrėžti, kad komercinės paskirties automobiliai ir transporto priemonės, kurias, e, į kurias kiekvienais metais e, e, pramonė investuoja 26 milijonų eurų, yra reikalingos ir tam mokslinių tyrimų reikia skirti daugiau. Investicijos į šį sektorių yra reikalingos ir aš suprantu Europos komisijos poziciją. Kita vertus, aš manau, kad problematiška bus sutikti su naujaja data e, bandymų e, serijų įvedimui, turiu važia, ciklui įvesti. E, čia yra pateikta tokių pasiūlymų, bet mes norėtume, kad Europos komisija sukurtų naują Europos važiavimo ciklą ir jo privalomą E, terminą turėtų nustatyti 2017 metams. Tada po 2020 metų vadovantis tais testais būtų galima e, nustatyti kitas gairės, kitus reikalavimus. Aš galiu suprasti bei socia ir socialdemokratų bei žaliųjų poziciją, tačiau šiandien dar būtų per anksti. Dabar, e, kai automobilių sektorius išgyvena rimtą krizę, kaip ir visa Europa, Mm, dar negalėtume nuspręsti dėl 2020 metų tikslų ir e, tikslų vėlesniam laikotarpiu. Būkime atsargesni. Dėl viso kito, aš manau, mes pakalbėsime po tų svarbių mano minėtų posėdžių. Labai ačiū. Toliau suteiksiu žodį. Margareta Olsko, prašom. E, ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Holgai Krameriui už atliktą darbą ir tokį ilgą darbą. Ir e, taip pat e, aš žinau, kad jis rengia vadinamai automobilių pranešimą aktyviai. E, vyko šešėlinis, šešėlinių pranešėjų susitikimas ir ten mes aptarėm detalės. Apie tai dar kalbėsim ir vėliau ilgai, todėl dabar būtų labai sunku dar nustatyti ryštingą uh, E, rezultatą, e, kokį atneš mūsų darbas. Kaip Holga Krameris ir sakė, mes e, be bejonės turėtume pirmiausia išspręsti komercinių automobilių prieš pastatančios keleiviniams automobiliams, lengviesiams automobiliams klausimą. E, be abejo, e, jeigu mes e, priimsime aišku sprendimą dėl lengvųjų keleivinių automobilių, atnešime naudos. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie tą tikrinimo ciklą, tai daugiausia iš principo čia kalbam apie lengvųjų transporto priemonių um, tikrinimą. Mes turėtume pasirūpinti, kad nebūtų uh, viskas užgošta e, ekonomikos krizės problematikos. Beveik visada čia parlamente per šią kadenciją e, mes e, e turėjome kalbėti apie sunkę ekonominę krizę. E, kurią jaučia absoliučiai visi sektoriai. Ir mes, manau, sugebėjome rasti gana gerų išeičių tokiomis aplinkybėmis. Todėl dabar e, reikėtų, kad mes e, papildytume šiuos pasiūlymus kitais politiniais projektais ir politinėmis ambicijomis. Mes sprendžiame ilgalaikius e, konkurencijos klausimus, nesprendžiame, nesprendžiame čia ilgalaikių klimato um, kaitos problemų, e, bent jau šiame komitete mums tai trukdytų e, progresui. E, todėl man šiandien buvo labai malonu skaityti visą eilę pakeitimų projektų, nes juose yra kalbama apie klimato kaitą ir tikslus su tuo susijusius. Pažiūrėsim, koks bus pasiektas galutinis rezultatas rengiant šį pranešimą komisija dėja nustatė kur kas žemesnius tikslus ypač e, komerciniams automobiliams, e, e, ypač lyginant juos su lengvaisiais automobiliais. Aš tikiuosi, kad jie atsižvelgs į mūsų nuomonę tolesnėme darbe. Pakeitimų pasiūlymų yra pateikta, kuriuose yra iškelti labai ambicingai tikslai 2020 metams, 2025 metams. Jie yra labai svarbus. Ir būtina žinoti, kaip atrodys CO2 išlakų reglamentavimas transporto sektoriuje, nes iš transporto sektoriaus CO2 yra išmetama vis daugiau ir daugiau. Ir reikėtų, kad mes galvotume apie dar tolesnę perspektyvą ir išsikeltume labai aišku tikslą. E, aš e, manau, kad e, mes turėtume tęsti diskusijas apie E, apie konkretesnius, platesnio masto tikslus, kad smulkesni, e, smulkesnės ambicijos neužgostų svarbesniųjų. Karl Schlüter. Yes, and, um, Taip, aš nesuprantu, kodėl yra užstrikta ties tais 147 gramais. Tai yra pagrysta neteisingomis prielaidomis. Ir tada lengvųjų transporto priemonių uh, um, vertinimas turi būti visai kitoks negu kitų automobilių. E, Susidėlėsim su rimtomis problemomis, e, kalbant apie visų kitų rūšių transporto priemonių naudojimą ir apie kuro kaštų skaičiavimą. Visose pasiūlymuose yra sakoma, kad reikia taupyti pinigus ir galvoti, kaip išsaugoti krizę reikia. Kennedys, kaip žinote, yra sakęs, kad uh, E, Kiniją būtų galima nupiešti dviem brūkšniais. Vienas jų būtų pavojus, kitas būtų galimybė. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip tą būtų galima padaryti. E, Kenedžio citata tęstusi taip, nebijokite pavojaus, bet išnaudokite galimybę. Nepraleiskime galimybės. Krizė neturėtų mums trukdyti, krizė turi mums padėti priimti sprendimą. Per krizę pinigus reikia taupyti, o ne išleisti juos kūrui, brangiam kūrui. E, per krizę e, kartais gal net lengviau yra priimti tokius sprendimus, nes per ekonomikos klėstėjimą viskas pabranksta. Taigi per krizę būtent reikia galvoti apie investicijas į ateities technologijas, taip sutaupysim pinigus ir sukursim darbo vietas. E, kas investuos į tokias lengvuosius e, automobilius, kurie švaisto kūrą? Gal tik Azija galės tai padaryti, bet ar jūs manot, kad Azija nori švaistyti pinigus kūrui? nes e, jie dar didesnį dalį jų kaštų sudaro. Tikrai taip nebus. Jeigu pramoniai nustatysite per daug e, švelnius standartus, tai e, tik tai žalos jiems padarysime. Dėl ypatingųjų kreditų. Pagal dabartinius teisės aktus niekam jų nereikia. Niekas su ypatingųjų kreditų nenaudos. Tai kam tada reikia dar labiau komplikuoti reglamentą, įvedant kokią kontrolę, kam kurti kažkokią mechanizmą ar schemą, kuri niekam nereikalinga. Galbūt, jeigu mes išsikeltume žymiai aukštesnius siekius, tie ypatingiai kreditai būtų naudingi ir reikalingi. Bet pagal dabartinį siekių, dabartinį siekių lygį, ambicijų lygį, šie ypatingi kreditai niekam nereikalingi. Kitas dalykas, skandalas yra, kad vartotojai yra apgaudinėjami, kai e, kalbam apie kūro sunaudojimą, perkant lengvuosius e, transporto, e, prie, lengvasis transporto priemonės. Uh, Jeigu mes kalbam apie tikslus 2020 metams, tai mes einam prieš bet kokią rinkos logiką ir mes klaidinam vartotojus. Mūsų atsakomybė yra ištaisyti padėtį, kaip jau sakiau anksčiau. Negalime naudoti to, kaip paslėptos priemonės standartams sugriežtinti. Aš manau, kad važiavimo ciklas turi būti teisingas bet reikia sukurti naujovišką ciklą, kad žmonės geriau suprastų, kiek jie naudos, kiek jie sumokės už kurą, be eksploatuodami automobilį. Todėl aš čia nematau jokio konflikto tarp pramoninio, ekologinio ar ekonominio interesų. Visa tai eina petys į petį. E, tyrimai tą patvirtina. Todėl e, galvokim apie konkurencingumą, nešvaistykim pinigų. Mane stebina tai, kad parlamente yra tiek žmonių, kurie nori uh, didinti kaštus verslui, kaip tas gali atnešti naudos pramoniai. Tokia pramonės politika būtų bloga, to nepamirškit. Labai ačiū. Toliau Martin Kellerman. Ačiū pirmininkė visuomet. Džiaugu klausytis kolegos Karl, bet šį kartą mm, pasakysiu, kad, na, ne kaip visada, bet jis čia visiškai klysta. Aš suprantu logiką, bet furgonai nėra keleiviniai automobiliai, tai yra komercinės transporto priemonės, dažnai um, nėra um, papildomo svorio ir taip toliau. Galima nuimti kai kurias detalės, kad jos efektyviai veiktų, bet to um, parko pirkėjai. Uh, perka jos dėl komercinės paskirties ir nedomina jų papildoma kažkokia tai įranga, specialiai įdomesnė įranga. Jiems svarbiausia eksploatacijos kaina per ilgą laiką. Tai jau yra, aišku, dėl automobilių, pavyzdžiui, rinkos spaudimas, bet čia dėl furgonų gamintojus orientuoja rinkos spaudimas ir, ir jie siekia pagaminti kaip įmanoma mažesnės transporto priemonės. Kiek įmanoma mažesnės, nes nėra tikrai tikslo raginti gamintojus gaminti mažus furgonus, jeigu iš tikrųjų paskui naudotojai reikia reikės nusipirkti du furgonus, kad jis galėtų pervežti tą patį krovinį, tai e, niekas nu, iš to nelaimės ir tikrai nebus tokios paklausos. Tai aš Karlo entuzijazmą aš suprantu, kad jis nori verslui sutaupyti kaštus, bet e, na, šiuo atveju, manau, jis nėra teisus. Dabar dėl bendrų išmetimų kiekių tik, tikslų. Tik Mm, Dėkuoju Holgeriui už pranešimą. Tarp kitko, manau, kad tai yra puikus dokumentas ir aš sutinku su jo sprendimu, kad reikia išlaikyti tą ribinę vertę 147 gramai kilometrui. 147 gramai CO2 km 2020 metais. Aš ir Tatarelos mm, pastabas e, taip pat palaikau, aš buvau pranešėjęs e, kur, kur, to pranešimo, kur, iš kurio atsirado tie 147 gramai. Aš žinau, esu vienas iš tų komitete, kuris žinau, kaip viskas vyko ir su taryba, kai buvo skausmingai pasiektas tas, e, ta ribinė vertė. Tai man atrodo, nereikėtų dabar keisti to, kiek siekio. Dar reikėtų pažvelgti ir į pranešimo pavadinimą. Pavadinimas yra rasti galimybių pasiekti tą tikslą ir čia nėra nieko, kas sakytų, kad reikėtų keisti tą tikslą. Vis tik tai, aišku, tai yra plačių užmojų tikslas ir transporto sektorius skaičiuoja, kad apie 150 milijonų tonų CO2 išlaikų būtų sutaupyta ir 22 metų, taigi man atrodo, kad tų tikslų griežtinimas, kaip žalieji siūlo, e, ar gūja kaip siūlo, būtų labai blogas dalykas mm, furgonų gamintojams ir visam verslui, kuris priklauso nuo jų. E, Karlui galbūt tai labai patiktų, bet aš vis tik tai norėčiau pasakyti, kad krizės um, kontekste, jeigu pažiūrėsime iki 2013 e, metų e, transporto priemonių pardavimų skaičius, tai jie bus patys blogiausi per visą laikotarpį. Tikrai e, gamintojai tas sektorius yra nepaprastai sudėtingoje situacijoje ir daug gamintojų praranda pinigus, patiria nuostolį, ypač dėl būtent furgonų gamybos. Dabar konkrečiai kalbant apie šį pranešimą, konkrečius aspektus, džiaugiuosi, kad yra e, nukrypti leidžiančios nuostatos komisijos pasiūlyme, yra siūloma ypač, pavyzdžiui, mažatūrių gamintojams, e, kad būtų tam tikri, tikros išlygos ir reguliavimo naštos mažnymo e, siekia išsaugoti. Taip pat pateikiau pakeitimų, kad būtų galima išplėsti supaprastintą požiūrį labai mažiems gamintojams, kurie pagamina mažiau nei 700 straipsnių transporto priemonių, nes e, bendrai e, tokie kiekiai neturėtų poveikio CO2 išlakų bendram priemonių. Tai yra būtų 0, kablelis kažkiek tai procento pardavimo ES. Aišku, e, jeigu būtų supaprastinta procedūra, tai būtų sutaupyti 25 tūkstančių eurų kas met administracinės naštos ir leistų išsaugoti tos smulkiuosius gamintojus. Taip pat prieštaravome tiems pakeitimams, kurie nori išbraukti komisijos pasiūlymus, kad būtų mažinama našta um, nišinių transporto priemonių gamintojams iki 2010 metų. Komisija taip puikiai suvokia, kad reglamentas turi būti tinkamiau pritaikytas prie suinteresuoto šalių poreikių ir mes tikrai sieksime išsaugoti tas nuostas. Dabar dėl um, bandymų procedūros ir tų pakeitimų, kuriais siekiama įvesti uh, naują VLTP, uh, pasaulio sudaryti lengvų uh, e, TP bandymų procedūrą, aš uh, vis tik atkreipčiau dėmesį, kad um, dabartiniai tikslai jau yra pakankamai griežti daugeliu gamintojų, kai kurie nariai sako, kad uh, na, reikėtų gal nu, uh, pakeisti, e, kad, kad iš tikrųjų naujų e, procedūrų įvedimas, e, naujos testavimo procedūrų pasirinkimas būtų užlieptas tikslas keisti ir tas vertes. Reikia būti atidžiams čia. Taip pat reikia galvoti, kad reikia būti atsargiems, jeigu vis keisime tuos siektinus tikslus, ypač dabar, kai tokia stagnacija ekonomikoje, tai reikėtų būti budriems. Uh, O bendrai, pirmininkė, tiek būtų mano pastabų ir dar kartą dėkoju Holgeriui už jo pranešimą ir kaip visada, mielai bendradarbiausiu toliau su juo, kad parengtumėm subalansuotą kompromisinį pasiūlymą. Ačiū. Galbūt dar kartą stiksiu žodį kolegai Šliuter, kol laukiame kolegos Vils. Jis nekarta buvo paminėtas, taigi galbūt jis. Uh, norėtų sureaguoti. Matau, kad e, yra kolegų, kurie to labai džiaugiasi. Na, mielas bičiuliai Martinai, aš irgi džiaugiuosi klausydamas jūsų, bet, na, nepamirškime, kad jeigu didesnė komercinė transporto priemonė yra, kad ji gali e, daugiau išlakų sukurti. Aš nesupratau, kodėl reikia Dabar visada kalbame, kad reikia inovacijų, tačiau jeigu mes sušvelninam standartus, tai bus mažiau inovacijų. Nei viena transporto priemonė bus uždrausta, tik tai jie turės mokėti baudas už didesnės išlakas. Niekas nebūtų uždrausta, net jeigu ir nepaprastai griežti būtų reikalavimai. Zabina Vils. Ačiū, pirmininkė. Na, mes e, čia diskutama panašiai kaip ir. Uh, per praėjusius metus tiek krovininių automobilių, tiek ir lengvųjų automobilių atveju e, kolegos mano, kad iš tikrųjų nereikėtų numatyti papildomų reikalavimų gamintojams, bet tai neteisinga, nes būtent automobiliai vis daugiau išmeta CO2 emisijų ir mes su to neturime taikstytis. Mes norime pasiekti ambicingų uh, kovos su klimato kaita tikslų ir šis sektorius taip pat įnešti savo indėlį. Deja, ES praeitie nepriemė tinkamų teisės aktų. Dabar teisės aktai tokie um, švelnus, kad gamintojai labai lengvai jos gali gyvendinti. Aš esu nusteikusi optimistiškai, vis dėlto manau, kad peržiūrėjus reglamentais taps geresnis. Uh, Aš manau, kad reikia numatyti 2020 metams realybę atitinkančią CO2 emisijų vertę. Bet taip pat aš manau, kad jau reikėtų pagalvoti ir apie vertę 2025 metams. Tokios ambicingos ribinės vertės tikrai pravers mažoms bei vidutinėms įmonėms. Kuo um, labiau aplinką tauso automobilis, tuo mažiau jam reikia kūro. Uh, Toliau dėl ypatingųjų kreditų ir jų pardavimo. Aš tikrai nepritariu tam, kad būtų teikiamos papildomos subsidijos gamintojams, nes nuo to kenties e, vartotojai. Aš manau, kad čia turėtumėm keisti sistemą. Ačiū. Dėkoju, tikrai labai gerai per gyvenimą žingsniuoti nusteikus optimistiškai. Panas Kramer. Ačiū. Aš norėčiau ponios Vils pasiteirauti, iš kur ji ištraukia, kad teisės aktai gamintams yra pernelik švelnus. Kur jūs radote tokios, tokių domenų? Gal pane Vils norėtų atsakyti? Taip, melai. Visa diskusija apie ribinės vertės sudaro tokį įspūdį, kad iš tikrųjų neprimtina nustatyti ribinės vertės. Aš manau, kad būtent taip galima būtų suprasti visą diskusiją. Aš pasisakau už griežtas ribinės vertes automobilių gamintojams. Jie tokių verčių turėtų laikytis. Manau, kad reikėtų daryti politinį spaudimą teisės aktų pagalba gamintojams. Tai skatins technologijų plėtrą ir bus mažiau išmetama CO2, taip pat bus sutaupama ir benzino. Ačiū. Labai ačiū už <laughs> mėlynąją kortelę. Dabar, dabar suteiksiu žodį kalbėtojams, kurių sąrašą ką tik perskaičiau. Pane Ajuza. E, bueno, estamos hablando de una industria. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie tokį e, sektorių, kuris yra labai svarbus e, Europai. Tikrai mm, jis stengiasi, taiko naujoves, siekia užbrieštų tikslų. Taigi tai nėra toks ūkio sektorius, kuriam turėtumėm siekti sukurti papildomos naštos. Reikia užtikrinti pusiausvyrą, kad ir tausotumėm aplinką, ir nepakenktumėm tokiam mūsų ūkio sektoriui, kuris yra labai reikšmingas mūsų žemynui. Tai man keista, kad 2013 metais primtas reglamentas bus dabar keičiamas ir kad jie pasikeitimai kitais metais pasi... įsigalios. Labai svarbu, kad gamintojai turėtų pakankamai pakankamai laiko prisitaikyti, savo gamybą pritaikyti, inovacijas visas dėkti. Jeigu mes tikslus keisime kas metus ar kas dviejus, tai niekas iš to nelaimės. Dėl pono Kramerio, mm, aš galvoju, tikrai reiktų palaukti, kol įsigalios nauja, naujos bandymo procedūros, suderintos lengvų taip pat bandymo procedūros ir tik tada kalbėti apie 2020 metų e, tikslus. 147 gramai yra numatyti 2020 metams ir reikia tai palikti. O po to, tolesniam laikotarpiu, jau galvojant apie ribinės vertės, reikia palaukti, kai turėsime daugiau informacijos, kad galvotumėm, kokios gali būti pritaikytos naujovės ir taip toliau. Dėl ypatingų kreditų. Aš pasisakau už ypatingus kreditus po 2016 mm, metų, tačiau 50 gramų e, galio, e, galioja tik tai labai nedideliam skaičiu šitoje, tai o 75 gramai, jeigu būtų, tai galima ir hybridinės būtų įtraukti priemonės. Aš galvoju, kad taip, po 2020 metų, kas yra visi tikslai, palikime vėlesniam laikui ir dėl ypatingų kredidų, ką sakiau. Panas Florence, ačiū. Aš norėčiau atsakyti Martinui. Tikiuosi, kad jūs esate sausinėmis. Pateiksiu komplimentą Tu laikaisi savo linijos, esi ištikimas savo. Aš atsimenu, kad tas pačias pastabas išsakei ir ankstesnių diskusijų metu. Taip, iš tikrųjų tai galima daryti, tačiau reikia suprasti, kad prabėgo tam tikras laikas ir automobilių pramonė dėjo labai daug pastangų tam, kad įgyvendintų visus tikslus. Jie dabar tiesiog juokiasi iš tų tikslų, apie kuriuos mes dabar kalbame. Automobilių gamintojai gali dar daugiau. Vis dėlto mes kol kas laikomės 20 metų tikslų. Aš manau, kad mes turėtumėm pasimokyti iš patirties. Prieš porą metų, kai vyko diskusijos, automobilių gamintojai sakė, kad jiems reikia laiko. Taip, mes tą išmokome Ir dabar mes e, kalbame apie 25 metus. Mes kalbame apie gana švelnius e, skaičius ir tą pasiūlė komisija. Galbūt komisija turėjo elgtis drąsiau. Automobilių pramonė gali laikytis tų kompromisų, kurie dabar pateikti be jokių sunkumų. Šiandien tikrai gamintojai gali tokių reikalavimų laikytis. Iš tikrųjų, gamintojai tokių tikslų gali pasiekti ir aš visiškai nepritariu, kai jūs sakote, kad štai dabar susidurime su krize ir krizės laiku negalima tvirtinti tokių reikalavimų. Uh, Jeigu aš neklistu, iki 2025 metų dar liko 12 metų. Galbūt krizė jau bus pasibaigus ir jeigu ji bus pasibaigus, tuomet bus iškilusios kitos problemos. Taigi aš manau, kad mes tikrai turime uh, galvoti apie tikslus dėl tų testų ciklų. Vėlgi, man atrodo, pastabos yra tiesiog jokingos, mes turime situaciją pakeisti. Vokietijoje kiekvienais metais pagaminami 10 tūkstančių automobilių ir visiems joms taikomas neteisingos vertės. Aš manau, kad iš tikrųjų dabar pranešėjas eina teisingų kelių, yra pateikta um, pakeitimų, tikiuosi bus rasti kompromisai. Dabar kreipiuosi į kolegą Kenon. Iš tikrųjų, Jeigu mes suprasime, kad e, jeigu automobilių gamintojai laikosi apatinių e, tikslų verčių 65-66, tai vis tiek manau, kad mes turime e, galbūt tarp, formuoti bendrą poziciją tarp frakcijų. Pirmininkas taip iš tikrųjų. Manau, kad galime. Pane Merkis. Ačiū pirmininkė. Aš e, e, turiu štai tokį laikraštį rankose. Ir čia parašyta, sukčiavimas automobilių tikrinime. Briuselis sutvarkys padėtį. Visą tai, aš manau, yra svarbu. Panas Gerbrandi šiame straipsnėje yra cituojamas. Tai rodo, kaip svarbu yra turėti teisingą informaciją apie automobilių tikrinimą. Nes jeigu to nėra, mes e, sukčiaujame, mes e, darome tai, ko nereikėtų ir tikrinimų rezultatų yra netokie, kokiu norėtume. Reikia ieškoti teisingų alternatyvų. Šiandien E, mes turime išdėsti tas ambicijas, kurios yra labai aukštos ir dėl jų greitai turėsim balsuoti. Manau, kad veikti reikia greičiau. Mes turim kalbėti apie vienos Europos institucijos įsteigimą vietoj ko, kad 27 ar 28 viso Europos Sąjungo būtų už tai atsakingos. Kai mes kalbame apie apie tai, kad reikia daugiau investicijų, mes uh, esame nepakankamai griežti, aš manau. Mes nepakankamai sparčiai einame prieki. Aš manau, kad reikia vis tik tai to pirago ir botago mechanizmo čia. Tai būtų labai naudinga. Ir ypatingieji kreditai, kaži ar galėtų čia padėti. O kodėl neįvedus tam tikros e, blogųjų taškų bonus malų sistemos? E, ir tas ypatingasis kreditas galėtų būti suteikiamas arba nesuteikiamas priklausomai nuo to, kaip jūs laikotės e, reikalavimų, normatyvų. Manau, kad reikia atlyginti tiems, kurie elgesi gerai ir e, skatinti tos, kurie elgesi blogai, elgtis teisingiau. Jau pasisakė visi kalbėtojai, netrukus suteiksiu žodį komisijai, bet pasakysiu štai, ką namet mes ko gero buvome ambicingi, bet jeigu pažvelgtumėm į kitus pasaulio regionus, tai suprastumėm, kad e, e, Europa praranda pagreitį. Apie tai visiškai neseniai buvo kalbėta ir Dublinė, ten buvo atvykęs aukštas pareigūnas iš jungtinių tautų atsakingas už aplinką ir buvo kalbėta apie tai, kad Europa praranda lyderio poziciją, iš tikrųjų didelė konkurencija automobilių sektorija. Uh, Tikrai reikia rasti kompromisus, nereikia perlenkti lasdos, tačiau nereikia ir pernelik švelnių reikalavimų. Su nekantrumu laukiu komisijos pasisakymo, tuomet dar kartą žodis teiksiu pranešėjai, prašom. Komisija. Prašom komisiją. Uh, Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju ponui Krameriai už daugelių pakeitimų apibendrinimą labai glaustai ir dėkoju kolegoms už tai, kad jie parengė tiek daug pakeitimų. Pradėsiu nuo to 147 gramų tikslo 2020 metams. E, teisės aktų rengėjai prašė, kad Europos komisija patvirtintų, jog šis tikslas yra įmanomas pasiekti. Europos komisija tai padarė, atliktas poveikio vertinimas demonstravo, kad toks tikslas yra suderinamas su dabartiniam technologijom, tokio tikslo būtų galima pasiekti ir tai kainuos mažiau negu anksčiau kalvota. Tačiau Europos komisija e, nesugalvojo naujo skaičiaus nustatyti, ne todėl, kad mūsų įgaliojimai yra riboti, bet todėl, kad dėl to buvo susitarta visai neseniai. Aš manau, kad pramoniai reikia tikrų tvarumo. Jeigu mes dėl skaičiaus kažkokio susitarėm, tai jo reikia nekeisti, nes kitaip e, pramoninkai pradeda kvestionuoti mūsų sprendimus. Ir kaip ponas Kalagas teisingai pasakė, būtent čia parlamente buvo sėkmingai susidėrėta dėl 147 gramų. Tai jeigu nekrystų, tai įvyko vėlyvas snieguota naktį Strasbūrė. Ir 147 yra tas skaičius, kurio turėtume nekeisti. Ne Dėl tolimesnių metų, tolimesnio termino, kaip žinia, Europos komisija turi daug skirtingų politikos dokumentų, pavyzdžiui, Baltoji knyga transportui, mažai CO2 išmenčios ekonomikos veiksmų planas. Tai rodo, kad visi visuomenės sektoriai turi stengti sumažinti CO2 išmetimus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų efektyvus. Ir Baltojo knygoje yra kalbama, kad e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos turėtų 20 procentų sumažėti iki 2030 metų ir 60 procentų iki 2050. -ųjų. Europos komisija stengiasi dokumentų peržiūras parengti kuo greičiau. Pramoniai reikia tikrumo. Mes turime eiti ir kalbėti su visais visuomenės nariais, visomis suinteresuotomis pusėmis. Mes turime geriau suprasti, kokie tikslai galėtų ar turėtų būti nustatyti. Aš manau, kad tai yra bendrai visiems keliamas klausimas. Tačiau e, ateities tikslų iškelimas reikalauja daugiau pamastymo, daugiau analizės. Mes turime įvertinti, kokios e, yra technologijos prieinamos, kokios bus prieinamos 2025 ar 2030 metais. Todėl mes norėtume, kad būtų anksti peržiūrėti dokumentai ir būtų priimtas galutinis sprendimas e, su nauju pasiekiamu tikslu ateičiai. Dėl ypatingų kreditų. Visų pirma, Mes nesiūlome ypatingųjų kreditų sistemos išlaikyti dėl keletos priežasčių. Pirmiausia, mes suprantame, kad nuo dabartinių duomenų 2017 e, metų tikslas 275 e, gramai. Vargu e, greičiausiai jau ir bus pasiektas. Todėl nereikia daugiau paskatų E, mažai taršių automobilių e, teikti rinkai. Gamintojai jau suprato, kokiu technologijų reikia. E, tai taip pat galima suderinti su tuo faktu, kad 147 gramų tikslą galėsime pasėsti mažesnę kainą negu anksčiau ir todėl ypatingųjų kreditų siūlome atsisakyti. Dėl tikrinimo ciklo aš visiškai sutinku su ponu Krameriu. E, kas yra e, taikoma lengvosioms transporto priemonėms, turi būti taikoma ir komerciniams automobiliams. Aš manau, kad tai yra prasminga. Nei gamintojai, nei tikrinimo instancijos neturi taikyti skirtingų tikrinimo sistemų e, iš esmės vienodiems automobiliams, nes labai daug e, mikroautobusų e, ar krovininių lengvų automobilių yra. E, tokie patys kaip lengvieji keleiviniai automobiliai. LLTP bus įvestas į ES teisės aktus ir ES komisijos neoficialiajame dokumente yra nustatyta, kad 2017 metais LLTP sistema turi būti įvesta e, CO2 emisijoms iš lengvų automobilių ir e, krovininių lengvųjų automobilių matuoti. Europos komisijos pasiūlyme yra sakoma, kad reikėtų pritaikyti skaičius, pakoreguoti skaičius, atsižvelginti naują tikrinimo ciklą. Jie turi būti tie skaičiai negriežtesni, bet tiesiog labiau suderinti su pramoninkų poreikiais ir taip jie galėtų būti vienodžiau pritaikyti ateityje. Vėlgi, mūsų vartotojų interesai, mums vartotojų interesai yra puikiai žinomi. E, kaip žinia, e, WLTP geriau atstovautų e, visuomenę e, visuomenės interesams ir e, verslininkai, kurie naudojasi tais mikroautobusais, jie galės pasiekti tų kūro taupimų, kurių jie nori, pirkdami tas transporto priemonės. Taigi tokie yra mūsų tikslai, pirmiausia susijęs su ypatingaisiais kreditais, tikrinimo ciklu. E, ir ačiū už man suteiktą dėmesį. Ačiū dabar vėl žodis Holgi Krameriui užbaigiamui. Labai ačiū už gausų dalyvavimą diskusijose. Aš dabar nereaguosiu tas pastabas, kurios nesusijusios su mano pranešimu. Iš tikrųjų, apie klimato kaitos politiką galbūt dabar ne, nekalbėsiu. Mes, manau, Iš tikrųjų, šiandien išgyvename ypatingą atvejį, ją galima pasižymėti, šią dieną galima pasižymėti ir kalendoriją, nes aš praktiškai pritariu visam, viskam, ką pasakė komisija. Mano tikslas yra rasti kompromisinį paketą, kuriams, kuriam galėtų pritarti praktiškai visos frakcijos, dėl, kurio, ir dėl to paketo tikiuosi galėsime balsuoti plenarnėje sesijoje. Tikiuosi, kad tai yra įmanoma, nors dar yra ir kontroversiškų pastabų. Jeigu mes visi kažkiek nusileisime pagrindiniais klausimais, tai galbūt ir, dab, ir aš galėčiau paaiškinti, kokie yra mano prioritetai. Čia galėčiau pritarti ir tam, ką pasakė kiti kolegos. Mes neturėtumėm liesti 20 metų tikslų. Aš žinau, kad kai kurie dėl to esate nepatenkinti, tačiau uh, mes turėtumėm būti pakankamai demokratiški, suprasti, kad tos esminės diskusijos vyko prieš trejus metus. Buvo rastas kompromisas, ne visi patenkinti to kompromisu, tikrai tai suprantu. Tačiau mes turime būti atsakingi teisės aktų kūrėjai. Jeigu mes. E, e, mes juk norime, kad e, toks svarbus pramonės sektorius kaip automobilių sektorius galėtų planuoti savo ateitį. Uh, Vis dėlto e, automobilių pramonė planuoja daugiau kaip šešerius metus į priekį. Jeigu šiandien yra e, modeliuojamas kažkoks tai automobilis, tai jis tik tais po daugelio metų išvys pasaulio šviesą. Uh, Taigi net ir krizės metais mes neturime siūsti neteisingo signalo automobilių gamintams. Mes dabar iš automobilių gamintų negalime pareikalauti visiškai kito dalyko, negu kad prieš tris metus. Tris metus. Pona Šliuter, kurio jau nebėra salėje, kalbėjo apie tai, kad mes uh, turime pagalvoti ir apie vartotoją, nelabai aišku, kiek kainuos e, automobiliai, jeigu šiandien nustatytumėm griežtesnius reikalavimus 20 metams. Ir galų gale vartotojas už tai turės sumokėti. Mes dar galim, galime apie tai padiskutuoti. Pasaulė beje nėra viskas taip, kaip kad nurodo ponas Šliuter. Jis kalbėjo labai dogmatiškai, galima būtų pateikti kontrargumentų. Dėl pasaulio po 20 metų. Mat, žvelgiu į reglamento pavadinimą. Ir ten kalbama apie tai, kaip, apie būdus, kaip galima būtų sumažinti CO2 kiekį. Aš manau, kad tos diskusijos, kurios vyksta šiandien, kurios galbūt e, vyks darbo grupėse remiamas, remiasi skaičiais, e, kurie yra tiesiog išgalvoti, paimti iš oro. Uh, Aš manau, kad mums reikia tinkamo poveikio vertinimo. Reikėtų e, pagalvoti apie tai, kaip atrodys automobilių sektorius po dešimties metų. Aš norėčiau paraginti elgtis atsargiai. Galbūt nereikėtų prirašyti tokių skaičių, kurie politiškai neturės jokios reikšmės. Aš esu pasirinkęs ieškoti kompromiso. Uh, Tačiau mano asmeninis prioritetas yra štai, koks reikėtų išlaikyti 20 metų tikslus. Mes turime prisimti savo atsakomybę. Apie ypatinguosius kreditus, apie tai dabar nekalbėsiu. Galbūt e, reikėtų daryti skirtumą tarp krovininių automobilių ir lengvųjų automobilių krovininiams automobiliams buvo nurodytas tiklas, tik, e, tikslas kaip mažiau kaip 50. Aš manau, kad čia jau reikėtų kalbėti apie elektromobilius, kurie nuvažiuoja nedidelius atstumus miestuose. Aš manau, kad dar apie tai reikėtų pagalvoti, bet nesu nusiteikęs kategoriškai. Buvo sakyta kad reikia atsižvelgti ir į tarptautinius įvykius. Tikrai nemanau, kad visą laiką galima teisės aktą keisti deleguotais aktais. Aš manau, kad turėtumėm nepamiršti, kad dabar nekalbame apie testavimo ciklus. Mes turime sutelkti dėmesį į reglamentus, į tai, kokie teisės aktai nes netrukus pasirodys. Uh, Taigi, pagalvokime apie tai, kad žmonės vis mažiau pritarė testavimo ciklams, nes jie prastai parodo tikrasias emisijas. Manau, kad čia reikėtų peržiūros, bet dabar šiame teisės akte apie tai, manau, kad nereikėtų gilintis. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie kompromisą dėl kars. Ten jau radome kompromisą, manau, jį reikėtų perimti. Galbūt šešėliniai pranešiai į tai irgi galėtų pasigilinti, galbūt taip galima būtų rasti kompromisą. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių dėrybų ir tikrai tikiuosi, kad mums pavyks rasti teisingą kompromisų paketą ir teisingą sprendimą. Ačiū. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Debatte. Labai ačiū, priartėme prie diskusijų pabaigos. Gegužės 6-7 dieną balsuosime mūsų komitete. Na, o tikriausiai e, pranešimas į plenarnę sesiją pateks Liepos mėnesį. Kągi, dabar galime pereiti prie dulkių surblių. Buvo pateiktas prieštaravimas. Jį pateikė ponas Kramer, Dabar suteiksiu žodį ponui Kramer, kad jis dabar pasisakytų ir dėl dulkių siurblių. Ačiū. Na, aš parlamente tikrai diskutuoju vairiomis temomis apie, ir aš nežinau, ar tikrai verta gilintis į įvairias smulkes detalės. Aš asmeniškai nesitikėjau, kad man reikės pateikti tokį prieštaravimą dėl dulkių surblių. Tai, ką dabar pasakysiu, yra galbūt netaip jau paprastai suprantama. Galbūt reikėtų turėti fiziko išsilavinimą, kad galėtumėm viską suprasti. Vis dėlto, kalbant apie dulkių siurblius, ko gero yra ir tokių narių tarp mūsų, kurie niekada dulkio, dulkių siurblio namie nenaudoja. Na, bet aš manau, kad mūsų užduotis turėtų būti labai e, kruopšiai išnagrinėti visą komitologijos procedūrą dėl e, reikalavimo. Komisija siūlo ženklinti dulkis ir blius pagal e, jų įvairias savybės atitikimą reikalavimams. Vartotojas turėtų gauti tinkamos informacijos apie tai, koks produktas yra veiksmingiausias, tačiau nepakanka nurodyti, kiek produktas suvartoja elektros energijos. Reikėtų taip pat nurodyti ir ką galima techninė prasme pasiekti su tokiais produktais. Dėl dulkių siurblių čia kyla problema, beje, niekada nemaniau, kad man apie tai teks kalbėti. Bet aš manau, kad čia reikia paminėti, kad turi būti nurodytas dulkio surplio potencialas, kiek dulkių jis yra pajėgus susirpti. Ko gero, gali būti tokių stacijų, kad dulkių surblys, dulkių surbliai sunaudoja vienodą kiekį elektros energijos, bet galbūt vieną siurblį reikia naudoti 3-4 kartus ilgiau, kad būtų susirptas tas pats dulkių kiekis. Ir tokiu atveju e, toks siurblys, kurį reikia naudoti ilgiau, tampa neefektyvus elektros energijos naudojimo prasme aš mūšio laukia esu ne vienišas karys, galėčiau paminėti keturias valstybės nares, kurios išreiškia abejonių dėl komitologijos procedūros. Čia galiu paminėti ir Belgiją, ar Portugaliją, ar Italiją. Pacituosiu angliškai. <clears throat> Vartotojų neaišku. Taip pat ir Italijoje e, teigiama, kad vartotojas vieną siurblį turi naudoti ilgiau, kad susirptų tą patį dulkių kiekį. Ir taip pat e, Portugalija kalba panašiai. Man atrodo, kad jūs žinote, kaip ir Vokietija vertina visą šią situaciją. Vokietijoje teigiama, kad e, gali uh, atsirasti e, problemų ir dėl to, kad žmonės nebepasitikės etiketėmis ant dulkių siurblių. Ir dėl to reikėtų vis dėlto etiketę nurodyti dulkių siurblio, siurbum, siurbimo pajėgumus. Reikėtų pakeisti e, etiketės ženklinimą. Mes įgyvendiname labai plačią ecolabel darbotvarkę, bet tikrai uh, Negalime sauliaisti, kad mūsų piliečiai pradėtų nebepasitikėti etiketėmis arba ženklinimu. Ekspertai labai kritiškai vertina uh, tokį sprendimą, kad viskas būtų keičiama komitologijos metu. Aš manau, kad reikėtų dar kartą pasigilinti į vadinamąjį cleaning performance. Labai ačiū. Pirmininkas, na, iš tikrųjų, dulkių surbliai turėtų tinkamai veikti, kad aplinkui nesklandytų per nelik daug dulkių. Iš tikrųjų, pano Kramer pasisakymas susilaukė daug provokacijų. Matau, kad jau yra e, nemažai norinčių pasisakyti. Visų pirma, e, Peter Lyze. Buvo ką tik išvardintas visas kalbėtojų sąrašas. Galbūt ir dar kas nors norėtų pasisakyti jų baigtas kalbėtojų sąrašas. Frederik Nils visų pirma, prašom. Merci, monsieur le président. Um, Frederik Rys. Ačiū pirmininkė, prieš kelis metus e, rengiau ekodizaino pranešimą, gal 2005 metais, man atrodo, visi labai daug dirbame šiais klausimais ir su Peterlyze ir e, kitais kolegomis su komisija labai daug dirbame, tai labai svarbu būtų priminti, kokie buvo tuomet mūsų prioritetai, kurie išlieka aktualūs ir šiandien. Tai yra sumažinti kiek įmanoma neigiamą poveikį aplinkai visos eilės vartojimui skirtų prekių, ypač galvojant apie pirmosius etapus, gamybą, paskui eksploatavimą ir taip toliau. Aš E, Olga Kramer čia iš, iš, iškėlė labai aišku tikslą ir aš norėčiau pasakyti, kad parlamento demokratinės kontrolės funkcija čia yra labai svarbi ir tai akivaizdu ir, ir tikrai dėl to nekelčiau klausimų. Čia man viskas aišku. Aš įsiskaičiau į pono Kramer argumentus ir aš visiškai pritariu jo nuomoniai dėl problemos esmės. Tai yra fiziniai klausimai. Tačiau, kai skaitau šią, e, pavyzdžiui, frazę, kai metinis energijos vartojimas E, naudojimo apskaičiavimas, sirblių naudojimo sirbent kilimus ir grindis, nesižvelgiant į dulkių susirbimą ir taip toliau. Toliau fizinės matematinės formulės, kurios yra direktyvos 11 e, puslapį e, yra pateiktos. Čia visi algoritmai, integralai, viskas, nežinau, kaip kasdieniam gyvenime, kiek yra naudojami, bet nežinau, kiek tai buvo įsiskaityta, bet aš manau, kad visi mes uh, būtent siekiame išklausyti komisijos ekspertų, kurie penkerius metus analizuoja direktyvos įgyvenimo priemonės, e, kalbu apie ekodizaino direktyvą ir žiūriu, vis, ką, ką visas sektorius, visi atitinkami žmonės, interesuotos šalis, e, ką um, sako, praktiškai yra vieninga nuomonė, išskyrus gal kelis, gal balsus iš Vokietijos, visi bendrai remia nagrinėjame komisijos pasiūlymą. Ir man atrodo labai svarbu pasakyti, kad ten yra numatytas ir tam tikras palaipsnio perėjimo laikotarpis, kad pramonė pasiruoštų, prisitaikytų. Tai yra ta aklimatizacijos toks laikotarpis numatytas pramoniai, bet aš man manau, kad įvertinus visą tai, mes pakankamai galėtumėm drąsiai e, gerai jaustis. Nežinau, jeigu žiūrint į matematinės formulės, kaip čia, ar reikėtų galvoti apie dulkių surinkimo kiekį, ar dulkių susirbimo kiekį yra numatyti toje formulėje. Ne, vieni sako taip, kiti ne, aš galvoju, kad vis tik tai tai yra formulė numatyta, tai aš todėl galvoju, kad norėčiau čia prieštarauti ir palaikyti komisijos pasiūlymą. Ačiū, Peter Lyze. Ačiū, pirmininkė. Labai gerai, kad galime apie tai padiskutuoti, kad viskas yra skaidriau. Tačiau, man atrodo, kad turėtume aiškiai suprasti štai ką. Visos firmas, išskyrus vieną, kurios yra susijusios su šiuo teisės aktu, mano, kad tai yra naudinga Taigi mūsų reikalavimai nėra nukreipti prieš pramonę. Valstybės narės, kai kurios buvo nusteikusios skeptiškai, pavyzdžiui, Belgija, Vokietija, bet kiek aš žinau, galų gale ir jos pritarė po dėrybų proceso. Dėl eko dizaino direktyvos. Uh, Buvo kalbėta, kad reikia e, taupyti energiją, išteklius ir manau, kad galų gale ta direktyva yra geras instrumentas. Tai rodo ir e, gauti laiškai, visi sako, kad na štai galų gale pasirodė toks teisės aktas ir mes jį remiame. Aš ilgai kalbėjausi su ekspertais, taip pat ir su tomis įmonėmis, kurios yra pasirengusios uh, taupyti energiją. Aš esu iš Šiaurės Ryno Vestfalijos žemės. Ten taip pat kalbėjau su įmonių atstovais. Iš pradžių buvo manoma, kad tarsi komisija pasuko neteisinga linkme. Paskui aš pasikalbėjau su vairiais ekspertais iš um, įvairių firmų, iš uh, vyriausybės ir jie sakė, kad mes tokiam prieštaravimui neturėtumėm pritarti. Atleiskite, netrukus e, turėsiu išeiti iš salės, nes e, turiu svečių. Atvyko svečias iš Berlyno, kuris nori pakalbėti apie krizę. Bet dabar pasakysiu komisijai keletą labai aiškių dalykų. Kodėl šis pasiūlymas yra geras? Na, tai yra toks e, kompromisas kuris buvo pasiektas ir kodėl, kodėl prieštravimas yra neteisingas. Jis neteisingas dėl to, kad buvo jau pasiektas kompromisas. Ir taip pat yra ir tokių įmonių, kurios mano, kad jeigu per labai trumpą laiką reikėtų keisti formulę, ar tai būtų veiksminga? Aš manau, kad į šios klausimus reikėtų atsakyti. Bet aš manau, kad mes turėtumėm apsispręsti susipažinę su visais faktais. Ačiū toliau, Kris Dailis. Pirmininkai, jūs jau anksčiau esate sakęs, kad norėtume, kad šis komitetas būtų e, labiau svarbus visuomeniai. Ir aš visiškai pritariu jums. Tai tą patį pasakiau. Ir aš labai norėčiau, kad čia esantis parlamentarai susineštų čia e, dulkius ir blius ir mes e, tada per, inter, tele, per internetinę televiziją būtume matomi kaip besirūpinantys žmonių poreikiais. Trumpas klausimas komisijai. Kiek gamintojų prieštaravo konkrečiai jums, kiek prieštaravo jūsų pasiūlymui? Kiek gamintojų? Jeigu reikėtų tuos pasiūlymus keisti, E, jeigu keistumėt formulę, keistumėt balansą į vieną ar kitą pusę. Ar e, tai būtų sunku padaryti, nes atsirastų kitų įmonių kurios, ir bendrovių, kurios prieštarautų dėl kitų priežasčių. Ačiū, Kris Deivis, toliau Sofijo Kūnį. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mano pasakymas Mano pasisakymas e, prates tai, ką sakė Piteris Lyzė komisijai. Jis e, aiškiai pasakė, kodėl šis tekstas reikalingas ir kodėl mes neturėtume balsuoti dėl to varianto pateiktojo. <clears throat> Vieną dalyką noriu pasakyti. Man truputį liūdna šiandien matyti, e, kad susitinkant su piliečiais Aš turiu pasakyti, kad bandom spręsti dulkių siurblių e, pajėgumo klausimus, dulkių surinkimo galimybės. Mėlės pirmininkė, mes turim rimtesnių problemų - finansinės, ekonominės, socialinės, sanitarinės, ekologinės problemos yra kur kas aktualesnės. Visoje ES teritorijoje turim rimtų sunkumų ir man kyla klausimas, ar nereikėtų mūsų komitetų išsikelti kitų prioritetų negu tai, ką darom šiandien. Atvirai išnekant, ar Europos komisija negalėtų tokio tipo pranešimus, tokio tipo klausimus šiek tiek atidėti į šalį, nes man atrodo, kad tai yra smulkmena, lyginant su tuo, ką mes e, matėme per praeitą sesiją, kai buvo atmestas pasiūlymas dėl e, CO2 e, kvotų backloading. O kai kalbame apie mėsos sanitarinę krizę, argi tai nėra rimtesnė problema? Nes nesugebam savo piliečių nuo tokių dalykų apsaugoti mes nesugebam apsaugoti savo piliečių, kai e, yra implantuojami e, suklastoti e, implantai, protezai. Ir tūkstančiai ES piliečių nuo to nukenčia. Išgyvename rimtą ekonominę krizę. Ir mes, aplinkosaugos ir e, visuomenės veikatos komitetas, turėtume, kaip ką tik sakė mūsų kolega, e, išsirinkti tai, kas e, yra e, svarbiausia. Mes išgyvename tam tikrą pramokės, pramonės nuosmukį bendrame cikle ir turime tiek daug aplinkos apsaugos, ekologinių problemų. Mes turim skatinti savo įmonės kurti naujoves, kurti e, naujas technologijas, kad bu, pasikeistų pramonės ciklo e, kryptis, kad prasidėtų kilimas, tai yra esmė. O čia mes kalbame apie dulkių surinkimą, dulkių siurbliais. Mm, aš manau, kad tai nėra tiesiog racionalu, švelniai tariant. Labai ačiū. Jeigu dulkių siurblys naudoja e, kūrą pagamintą iš atsinaunančios energijos, tai yra labai pažangus dalykas. Jeigu yra kažkoks kolega, kuris pateikia prieštaravimą, vis dėlto tai turi būti aptarta. Man atrodo, kad tokia užduotis tampa, tenka mums kaip Europos parlamento nariams. Mes viską turime vertinti rimtai Galbūt e, yra tokių kolegų, kurie iš tikrųjų kelia daug klausimų, bet mes juos turime aptarti. Na ir iš tikrųjų turime sugebėti pateikti argumentų, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip. Galbūt kai kas skamba ir groteskiškai, prie to backloading dar grįšiu vėliau. Dabar žodis Linda McKevin, prašom. Yes, I agree with you, Chair. It... Ačiū, pirmininkė, sutinku su jumis. Labai daug kovojame, kad turėtumėm tuos įgaliojimus spręsti štai tokius klausimus ir galbūt jums atrodo, kad tai nėra svarbu, tačiau mes kovojame Um, pavyzdžiui, iš tokius dalykus, kad galėtumėm užblokuoti, pavyzdžiui, tų baisių kažkokiu tai klyjų naudojimą, klyjuojant mėsos gabalėlius. Ir aš manau, kad uh, tai yra svarbus klausimai. Ir šis klausimas irgi yra svarbus, nes kalbam apie energijos vartojimo efektyvumą. Kristeivis klausė, kiek tų kompanijų pasipriešino komisijos pasiūlymą. Aš vakar tą uždaviau klausimą prie, pasirengdama darbo grupiai ir girdėjome komisijos atsakymą, kad buvo problema su įmonėmis buvo pasitarta ir dabar iš esmės problema išspręsta išskyrus vieną įmonę. Tai man atrodo, komisija atlieka tą darbą ir mano frakcija neparems pono Kramerio. Mes galvojame, kad reikia geros sistemos, komisija neviršė savo įgaliojimų ir mes balsuosime prieš šį pasiūlymą. Labai ačiū. Toliau Gerwer Brandt. Eigenlijk eens met alle uh, collega's die voor mij gesproken hebben. Engerbrandi. Ačiū pirmininkė, aš galiu pritarti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Noriu padėkoti ponui Krameriui, nes aš namuose turiu daug įvairių dulkių sirblių. Pabandžiau juos ir padariau štai tokią išvadą. Dulkių surinkimas labai gerai veikia su 0,2, 0,26. Ačiū, ponė Kramerį. Tai, tai įrodo, kad teisingai e, komisijos paprašyta dar kartą panalizuoti šį klausimą. Aš taip pat galiu pasakyti, kad mano bandymai parodė, kad komisija buvo teisi. Gerai, atidėkime juokos iš šalį. Man atrodo, kad nėra blogai, kad mes diskutuojame ir štai tokius klausimus, pirmininkė. Eko dizaino direktyvoje, manau, yra daugiau nuostatų, kurios paskatins ir daugiau diskusijų kaip štai ši, nes nėra, pavyzdžiui, tvarumo um, kriterijų, ilgailakiškumo kriterijų į, į, įtraukta ši direktyva. Um, Paniokonė taip pat galbūt yra teisi, kad reikia visų pirma siekti, kad mūsų ekonomika veiktų tvariai uh, ilgalaikiu laikotarpiu, pavyzdžiui, kaip ir su elektros lemputėmis. Uh, tai ir e, dulkių siurbliai ar kiti produktai e, prisitaikys tos rytis. Aš dėl pono Kramerio pasiūlymo noriu štai ką pasakyti. Problema buvo pastebėta, į komisiją buvo kreiptasi, komisijos buvo paprašyta padaryti pakeitimus ir jos pasiūlymas yra puikus. Pone Iris paprašė dar uh, papildomai pasisakyti. Um, na,

Paryžiui paprastai viskuo yra kaltinamas Briselis, bet čia reikėtų nesukeisti visko, neversti aukštinkojam. Čia um, kalbame apie prieštaravimą, o ne tai, ką komisija pasiūlė. Aš jau sakiau, penkeri metai komisija labai daug dirba ir visos įgyvendinimo priemonės yra, kurių labai laukiama ir dėl ekodizaino direktyvos. Tai yra pagrindinis e, mūsų turimas instrumentas kovoti su klimato kaita. Tai taip, tai yra labai svarbus klausimas klausimas, nors net jeigu ir kalbame apie dulkių siurblių, dulkių surinkimo um, veiksnį, tai man atrodo vis tiek tai irgi yra svarbus klausimas. Ačiū. Labai ačiū. Holger Kramer. Na, tikrai nenoriu kalbėti ilgiau negu kad reikia, bet sureaguosiu vieną labai svarbų dalyką. Ir dėl to, ką pasakė komisija. Mes priemame politinius sprendimus, pavyzdžiui, dėl automobilių. Ir visą laiką kyla štai kokia problema. Mes pirmenybę teikiame ekonominiams interesams. O kodėl šiuo atveju padarėme atvirkščiai? Kodėl taip buvo padaryta? Tos įmonės, kurios gamina netokius veiksmingus uh, dulkių siurblius, uh, džiaugiasi dabartinėmis etiketėmis, nes e, joms tai naudinga. Tarkim, dėl Bosch įmonės. Prieš porą mėnesių gavau laišką ir ši firma išreiškė didžiulę bejonę dėl dabartinių veiksmingumo reikalavimų. Vakar arba už vakar ta pati įmonė pateikė visiškai priešingą uh, E, pareiškimą, bet e, per tą laikotarpį visiškai nebuvo pakeista komitologijos procedūra. Taigi, manau, kad mes e, turėtumėm vis dėlto kliautis ne įmonėmis, o nepriklausomais ekspertais. Man atrodo, kad dabar vykstanti diskusija yra gana uh, keista, panašu, kad e, dažnai sprendimai priemami dėl e, sekt, pramonės sektorių įtakos. Ačiū. Na, mes žinome, kaip viskas vyksta, kai kas tikrai turi interesų. Įvairūs ekonomikos atstovai tikrai nori mus palengti vieną pusę ar į kitą. Na, dabar suteiksiu žodį komisijai, Prašom, komisijos atstovas mums viską papasakos, kaip buvo parengta, parengti tokie reikalavimai. Ar kolega Gerbrendi yra teisus, ar jo tyrimai atlikti praėjusią savaitę, savaitgalį yra teisingi ar ne, viską pakomentos komisija. Good, um, good Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Pirmiausia, E, džiaugiamės turėdami galimybę su jumis pasikalbėti. Mes manome, kad tai yra demokratinio proceso neatskiriama dalis ir visus savo tikslus vertiname rimtai ir norime e, kartu su jumis aptarti. Aš džiaugiuosi turėdamas tokią galimybę. Pone Kony, norėčiau pasakyti, aišku, tas klausimas nėra toks svarbus kaip CO2 kvoto atidėjimai. Aišku, tai nėra taip svarbu kaip daugelis kitų esminių klausimų, bet bendrai energijos efektyvumas yra svarbus. Uh, problemų turime su energijos efektyvumu daug. Ir daug pasiekti galima tik e, darant smulkius nedidelius darbus. Mes esame įpareigoti elektros sektorių perkelti į atsinaujinančios energijos naudojimą. Mes turime, tai sudaro daug detalių ir mes jas turime sureguliuoti teisingai. Šiame konkrečiame pasiūlyme mes naudotume jį pritaikę 90 teravatvalandžių iki 2020 metų. Tai nėra tiek daug, kaip uh, E, vandens šildytuvai, bet tai būtų pinigų sutaupimas. Vartotojų interesai būtų paisomi, mm, jau nekalbant apie e, aplinkos apsaugos klausimus. E, vienas iš svarbiausių klausimų iškilusių per diskusiją su interesuotomis pusėmis ir konsultacijose bei reglamentavimo komite, gal netiek čia su jumis, buvo tas, kad komp komiteto priimtas e, sprendimas yra kompromisas. Tik viena valstybė narė nepritarė tam kompromisui. Taigi bent jau komitete buvo rasta e, priimtina pozicija. Ir buvo išreikštas e, pagrystas susirūpinimas, kai e, dulkių siurbliai yra ženklinami įvardinant jų efektyvumą, energijos taupimą. Turi būti įmanoma e, pagaminti dulkių siurblį, e, kuris e, būtų vertinamas kaip A, pats geriausias taupant energiją, bet nesurptų gerai dulkių. E, rinkoje tokia padėtis gali susidaryti. Mes bandėme tą problemą spręsti, įvedami pakeitimą, kurį iškėlė reglamentavimo komitetas. Mes nusprendėme uždrausti tokio tipo dulkių siurblius. Taigi pasiūlymas, kurį jūs teikite, ekodizaino pasiūlymas, ženkliai skiriasi nuo to, kuris buvo pradžioje komisijos pasiūlytas. Būtent dėl to, kad yra nustatomas draudimas nepageidautinėms tokio pobūdžio dulkių siurbliams. E, ir tai būtų padaryta tam, tai datai, kada įsigalios etikečių reikalavimas. Taigi mes norime, kad klausimas būtų sprendžiamas iš esmės ir tada nereikės imtis jokių papildomų veiksmų ir keisti uh, E, formulės, e, pagal kurią mes skaičiuojame energijos efektyvumą detalių. Nereikia e, dauginti iš dviejų su pusė tos formulės, kad suprastume, kokie, ar gerai dulkių siurbliai surenka dulkės iš, nuo grindų ar iškilimų. To nereikia, kad pasiektume rezultatą. Juo labiau mes tai darydami pasisakytume prieš mokslininkų išvadas, kurios yra labai svarbios šiame darbe. Jums pateiktame pasiūlyme yra toks skaičius 0,2. Jūsų prašoma paremti 0,5 pakeitimą. Kai kreipėmės į komitetą, mūsų pasiūlymas buvo 0,15. Priežastis dviejopa. Vienas dalykas e, išaiškėjo per mūsų parengiamąją studiją, o kitas išplaukė iš Bosch Siemens sirimo, kuris irgi rėmė tą skaičių. Tačiau Belgijos administracija labai konstruktyviai atliko kitus labai kruopšiai suplanuotus tikrinimus ir paaiškėjo, kad kai kuriomis aplinkybėmis didesnė vertė 0,2 e, buvo geriau neretai. Komisija labai atidžiai, e, labai įvertino tą kruopštų darbą trejopus įrodymus pasverė ir pakeitė 0,15 vertę iki pakeisdama ją 0,2. Tai yra pagrystas pakeitimas, apie tai jau yra kalbėta ir nėra jokio pagrindo uh, E, nesutikti su pereimu nuo 0,15-0,2 ir taip pat nėra prasmės pereiti iki 0,5. Taip aš atsakau į pono Lyzės klausimą, jeigu mes elgtumės kitaip, žengtume labai pavojingą žingsnį, turiu galvai, jeigu įvestume tokį skaičių, kuris neturi techninio pagrindo. Belgijoje atliktas bandymas e, labai aiškiai parodė, kad niekam nereikia netartėti prie tos skaičius. Atsakant ponui Kris Deivis, kuris klausė, kiek uh, E, įmonių e, skundžiasi šio pasiūlymo. Galiu pasakyti, kad prieš ateinant į komitetą dvi bendrovės buvo išreiškusios susirūpinimą dėl to, kadangi komitetas priemė pakeitimų, kaip kad ir turi būti, kad būtų atspindėta surinkta visa informacija. E, iš tų dviejų įmonių beliko viena, kuri yra nepatenkinta. Ekodizain pasiūlymas buvo pakeistas, jūs matėte kaip šiandien, be abejo, reikės keisti ir ženklinimo etiketėmis pasiūlymą, nes tuose dviejose pasiūlymuose turi būti vadovamas tą pačią metodiką. Bet tai reikštų, kad mes klaidiname vartotojus, nes e, mes uh, pakeistume formulę, kuri leistų suprasti santykinę dulkių siurblio uh, saltikinį dulkių siurblio veiksmingumą, o ten sistema formulė buvo pakankamai gera. Todėl mes labai tikimės, komitetas nesijaus įpareigotas priimti šią rezoliuciją. Bet baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamento ir ypač šio komiteto spaudžiami mes e, bandome e, išspręsti visas su ekodizainu susijusias problemas. Mes e, prižadėjome parengti visą eilę reglamentų. Čia buvo atsiliekama ilgą laiką, dabar bandome pasivyti. Vadinasi, tokio pabudžio diskusijų reikės daugiau, mes dabar jau laukiame jų ir jeigu rasime būdų konstruktyviai padiskutuoti ir pateikti daugiau informacijos sistemingai, tai e, tikrai jomis pasinaudosime. Ir mielai susitiksime su komitetu dar kartą pratesti tokios diskusijas. Ačiū. Labai ačiū. Dar kažkas nori kažko pasiteirauti. Ne, papildomų klausimų nėra. Taigi labai ačiū komisijai, ačiū ir kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Dešimto klausimo, sako pirmininkas. Ne, vis dėlto prie aštuntojo. Tai yra pranešimas susijęs su klausimu, kurį jau aptarinėjome. Man atrodo, kad galbūt šiam klausimui dažnai skiriame per mažai dėmesio. Kalbu apie deleguotus aktus ir įgyvendinimo aktus. Kai vyksta trilogas, na, visą laiką galų gale iškeliamas deleguotų ir įgyvendinimo teisės aktų uh, klausimas ir Europos parlamentas dažnai būna labai nus, dosniai nusiteikęs. Aš manau, kad e, tai reikia keisti. So, ich wollte die Kollegin beim Telefonieren nicht stören. Nenorėjau kolegai trukdyti kalbėtis mobiliuoju telefonu. Taigi, dabar šią temą galime pakalbėti. Teisės reikalų komitetas pateiks konkretų pranešimą, kur ir bus kalbama apie tai, kokias teisės turime mes. Manau, kad tikrai tam turėtumėm pritarti mes kaip aplinkos komitetas. Ir beje, aš esu paskirtas pranešėjų, mes turėsime pateikti irgi savo nuomonę pranešimą. Taigi, mes irgi turėsime išsakyti, ką manome. matėme, kad yra daug įvairių pavyzdžių. Netgi kalbant apie tokį paprastą dalyką, kaip dulkių siurblys iškyla šis klausimas, tarkim, genetiškai modifikuoto organizmų, maisto produktų e, ženklinimo, radiacijos lygio e, atveju nuolat iškyla tas pats klausimas. Kaip kad sakė kolega Šnelhart, iš tikrųjų šis klausimas yra, yra keliamas įvairiose frakcijose. Šiandien jau išsiaiškiname, kokia situacija yra su dulkių surbliais, bet aš manau, kad vis dėlto mes tokį klausimą turėtumėm traukti į darbo tvarkę tam, kad galėtumėm vykdyti tam tikrą kontrolę. Tai yra viena iš mūsų užduočių, kontrolės vykdymas. Uh, Ir mes turime primti ir politinių sprendimų. Jie yra svarbus politinė prasme. Aš norėčiau, kad ir kitos kadencijos metu galbūt būtų surinktas seminaras naujiems kolegoms ir kad būtų e, viskas paaiškinta, ką reiškia deleguoti aktai, gyvendinimo aktai. Mes uh, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai gavome daugiau teisų, mes jomis turime naudotis. Norėčiau pasakyti, kad tiek komisija, tiek taryba dažnai tai pamiršta, o mes neturėtumėm pasiduoti, neturėtumėm nusileisti. Galų gale mes kaip aplinkos komitetas taip pat turime pateikti nuomonę apie tai, kas yra mums svarbu dirbant kiekvieną dieną dar turime porą minutėlių, melai jas panaudosiu ir suteiksiu dabar žodį e, kolegoms. Visų pirma, šešėlinė pranešėja. Nenorite pasisakyti, tuomet Kris Deivis, prašom. Briefly, uh, endorse... Labai trumpai. Aš patvirtinsiu jūsų komentarus. Be abejo, ta problema ilgą laiką jau tęsiasi ir mums reikia rasti sprendimą. Aš manau, kad čia rezoliucija atmetus aiškės formuluotės tampa nebeaišku, kokios iš tiesų vyksta diskusijos. Ar gaunam pakankamos informacijos, ar pirmininkų lygmenių vyko kokia diskusija, kaip galima pradėti diskutuoti su taryba e, dėl vis iškylančių ir iškylančių sunkumų. Pavyzdžių būtų galima kitokių. Kiti komitetai irgi galėtų pateikti. Mes be abejonės galime. Yra buvę atvejų, kai taryba pasipriešino parlamento dalyvavimui, o mes vis tik sugebėjome tam jų pasipriešinimui atsispirti ir dalyvavome. Taigi mes turim kažkokiu tai būdu uh, rinkti precedentus visose komitetuose, išsiaiškinti, kur mums pavyko ką padaryti, kur tarybos prieštaravimai uh, E, mums atrodė nepriimtini, galbūt mes buvom persilpni ar taryba buvo persilpna. Tas klausimas turi būti keliamas. Aš pats labai aktyviai e, bandau išspręsti panašų klausimą žuvininkystės komitete. E, amžinai atrodo ta diskusija tęsis. Bet vienintelė problema yra ta, kad tarybos ir parlamento atstovai tiesiog nesusėda prie valaus stalo, neatveria kortų visų ir nepaaiškina, kas vyksta. Sėskim visi prie bendro stalo ir pradėkim pragmatiškai aptarinėti tokias problemas. Labai ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti? Prašom. Labai ačiū. Aš visiškai sutinku su pirmininku, taip pat ir su Kris Davido pasiūlymais. Daviso pasiūlymais, aš manau, kad jie yra labai naudingi. Visi mūsų kada nors dalyvavę trilogose, matėme, kaip taryba visuomet iš visų jėgų stengiasi įterpti e, įgyvendinimo aktus deleguot, vietoj deleguotų aktų. Pavyzdžiui, aš girdėjau, kad vakar buvo dėrybos per kurias buvo kalbama apie reguliavimo procedūras, apie ankstesnių teisės aktų parlamentinę kontrolę. Šeši tokie teisės aktai buvo išskirti ir penki iš jų buvo paversti įgyvendinimo aktais. Nors senojoje sutartyje reguliavimo procedūros su parlamentinė kontrolė kriterijai yra tokie patys kaip ir dabartinėje sutartyje e, turiu galvoje kriterijus, kurie taikomi deleguotėsiams aktams. Taigi aš manau, kad čia reikėtų pasakyti šiek tiek griežčiau negu tik tai Matijas Grotė projekte, bet iš esmės aš su juo sutinku ir manau, kad e, šis klausimas e, vargu ar susilauks susidomėjimo, nes jis atrodo baisiai nuobodus, bet nepaisant to jis yra labai svarbus. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Taigi, suteiksiu žodį Europos komisijai, prašom. Čia, um, yes, I mean... Ačiū pirmininkė, aš e, iš komisijos požiūrio taško norėčiau pasakyti, kad labai sveikiname tai, kad šis klausimas yra aptariamas parlamente. Mm, tai tikrai tinkama proga peržiūrėti iki šiol sukauptą patirtį. Viena vertus galima pasakyti, kad sistema e, veikia labai gerai, nes jau yra gal 55 deleguotieji aktai patvirtinti. Mm, pakankamai sklandžiai viskas vyksta ir institucijos jau pripranta prie naujosios sistemos naudojimo, bet akivaizdu, kad e, yra daug konfliktų teisėkūrinėse procedūrose, ypač pažymėtinas tas atskirimas tarp deleguotų ir gyveninančių galių čia komisija negalėtų kaip institucija pasakyti už vieną ar už kitą variantą, bet komisija visuomet sako, kad kiekvienu atveju reikia išanalizuoti mm, konkrečiai kokių įgaliojimų, kokio pobūdžio įgaliojimų reikia tam konkrečiam teisės aktui. Kai žiūrime į sutartį ir sutarties nustatytus kriterijus, o tų kriterijų yra nustatyta sutartyje, iš esmės papildymas E, pridūrimas, tai yra naujo turinio pridėjimas prie teisės akto yra deleguotos galios, o tiesiog tų taisyklių, kurios yra išdėstos pagrindinėme teisės akte, um, įgyvendinimas yra gyvendantis teisės aktas, iš, iš, iškesnis išdėstymas yra gyvendinimas. Taigi labai iš, aiškus reikalingas tas atskirimas tarp tų dviejų variantų, kad būtų visiškas teisėtumas. Uh, deleguotų ir gyvenančių aktų ir jų įsigaliojimo, nes komisija negali papildyti ar pakeisti pagrindinio teisės akto, jeigu gavo tik tai gyvenimo įgaliojimus. Pavyzdžiui, komisija vieną kartą jau yra kreipusis į teismą, kad išsiaiškintų šį klausimą dėl tų dviejų variantų atskirimo. Biocidų atvejį priminsiu. Taip pat mes apgailėstaujame, kad labai dažnai šis e, deleguojančių ir gyvenančių aktų klausimas paliekamas dėrybų pabaigai, nes mes norėtumėm, kad tas klausimas būtų išspręstas jau pačiose dėrybose, gal pradžioje, iš esmės tada, kai yra aptariamas klausimų e, turinys, pati esmė nes paskui, jeigu tai yra paliekama pabaigai, tai ir, ir jau tada ant kortos statomas visas susitarimas vien dėl to sprendimo, tai dažnai tas sprendimas būna toks gan kvesionuotinas. Dabar dėl pačių aktų matome, kad yra tokia viena detalė, kur yra siūloma įvesti vieno mėnesio peržiūros laikotarpį po to, kai komitetas pateikė nuomonę dėl gyvenančio akto projekto. Mes sakytumėm, kad su naujų komitologijos reglamentu, kuris buvo priimtas pagal įprastinį teisėjų kūrinę procedūrą, bendro sprendimo tvarka, mes ne tik tai um, panaikiname tą um, peržiūros. Um, tikrinimo tą laikotarpį, bet e, numatėme kitą laikotarpį, per, kada parlamentas ir taryba gali įsikišti, tai faktiškai bet kuriuo metu gali jie tai padaryti, kai tik tai yra pateikiamas akto projektas ir komisijos pareiškime, tai aiškiai pasakyta, kad 2011 metais e, būtent tai pasakė dėl komitologijos reglamento patvirtinimo, kad e, už tenka parlamentui duoti signalą, kad jis nori mm, savo tikrinimo galę įgyveninti ir, ir, ir būtų labai e, gaila, jeigu vėl iš naujo būtų įvestas toksai administracinis sunkumas, tas vieno mėnesio tikrinimo laikotarpis po komiteto. Nes iš patirties mes matome, kad labai retai ir praktiškai niekada nenaudojama ta procedūra, tai labai, labai mažas yra skaičius tokių atvejų, kuomet ji buvo panaudota. Bet dėl visų kitų atvejų, kuomet tokia procedūra nenaudojama ir, ir niekada nebus naudojama, tiesiog mm, tas projektas turės kabėti praeitį mėnesį laiko ir visi turės laukti to, iki tas mėnuo pasibaigs, kad, būtų, kad jį būtų galima realiai patvirtinti. Tai būtų nereikalinga mūsų manimo. Ačiū. Labai ačiū komisijai, ačiū už diskusiją. Na, iš tikrųjų galbūt viskas skamba ir nelabai įdomiai, bet manau, kad vis dėlto apie tai turime pakalbėti. Nelabai gerai priimti sprendimą kiekvieno. Vis dėlto galbūt nereikia bendros taisyklės, reikėtų apsispręsti kiekvieno atskirų atveju. Na, aš išgirdau tai, ką pasakė Kris e, Deivis, taip pat ir komisija. Na, dabar su nekantrumu laukiu būsimų pakeitimų. Uh, Juos galite teikti iki gegužės šeštosios. Ko gero, gegužės 29.30 balsavimas vyks čia komitete. Labai ačiū už tai, kad klausėtės. Čia kreipiuosi tuos kelis asmenys, kurie dar likę salėje. Vėl susitiksime lygiai trečią valandą ir iš karto prasidės balsavimas. Linkiu visiems skanių pietų. Ačiū.